Chers collègues, nous allons commencer la, la réunion et je vous invite à prendre. Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Prašau susėsti. Dėkoju. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Teo Karos, kuri nori į mus kreiptis. Tačiau šios nematau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Gerbiami kolegos, paskutinį kartą dalyvauju šiame posėdyje. Dabar dirbsiu užsienio reikalų komitete ir dėja daugiau su jumis šiame komitete nesusitiksiu. Tai buvo labai produktyvus ir puikus parlamentinio darbo laikotarpis mano patirtyje. Ir tikiuosi, kad su jumis toliau dirbsiu kitoje kadencijoje, jeigu būsiu išrinkta Visada galite į mane kreiptis, nes aš ir toliau um, dirbsiu su šiais klausimais. Ponas Picilidis e, dirbs mano vietoje. Jis yra naujas parlamentaras iš Kipro, e, dirbsintis vietoj pono Kasulydžio. Ir tikiuosi, kad jis dirbs net geriau negu aš. Dėkoju. Žodis ponui Cashman. Ačiū pirmininkė. Nepaklausiu savo frakcijos, bet norėčiau Leinį pasakyti, gerbama daktarės Jekaros, mums jūs, jūsų truks, trūks jūsų bendradarbiavimas su politinėmis frakcijomis buvo tikrai pagirtinas, jūs gynėte principus, žmogaus teisės, e, moterų teisės, mažumas. E, LGBT ir kitas mažumas. Prisiminsiu jūsų principingą darbą, jūs buvote puikiai bendradarbė ir tikrai visada jūs prisiminsiu ne tik kaip politikė, bet ypatingai kaip žmogaus teisų gynėja. Ačiū. Alors nous vous souhaitons beaucoup de, de courage euh, dans vos nouvelles fonctions. Rinkime jums sėkmės atliekant naujas pareigas, einant naujas pareigas, matau, ir ponas Mičelas norėtų tarti žodį. E, ji visada buvo labai patikima, e, daug dirbanti kolegė ir dabar bus savo delegacijos vadovė Mes jos dažnai nematysime, bet žinome, kad toliau dirbs mūsų parlamente ir tikrai palaikysime jos darbą. Dėkoju už jos atliktą darbą ir aš kaip delegacijos pirmininkas jos ilgi, tikrai man jos trūks. E, ponas Pisalydės dirbs vietoj jos. Ir tikiuosi, kad e, rūpiučio mėnesį mus pakvies į Kiprą, kaip pirmas komiteto narys iš Kipro. Tai, taigi e, mūsų kolegė dirbs užsienio reikalų komitete, taigi mes tikrai susitiksime ir buvo labai didelė garbė su ją dirbti e, šiame komitete. Pone Gerinsai, norėčiau aš irgi padėkoti kolegijai, kolegijai, kuri labai daug prisidėjo ruošiant svarbius pranešimus. Ji pasitraukė iš šio komiteto, bet netoli ir gali visą laiką sugrįžti, nes puikiai žino, kad visą laiką čia būna tuščių kėdžių ir galima jas užimti. Aš irgi norėčiau padėkoti Eleni. Mes humanitarinėse misijose kartu dalyvavome ne kartą. Vienoje tų misijų mes tikrai labai artimai susipažinom, nes net jos gyvybei grėsė pavojus. Ir iš tikrųjų dabar aš net susijaudinau, sužinojus, kad tu pasitrauksi šio komiteto. Ačiū tau už darbą. Ketringres. Bien. Ketringres. Aš irgi norėčiau prisidėti prie visų, kurie giria mūsų kolegę ir jai dėkoja už darbą. Turiu pasakyti, kad pažinau tave kaip mm, asmenybę per paskutinę Strasbūro plenarinę sesiją, kai vyko tas dramatiškas įvykis ir tu iš karto puoliai prie tribūnos ir e, puoliai padėti pirmininkui, kuris mm, nuolpo. Kartais reikia laiko, kad mm, sužinotum daugiau apie žmogų, aš net nežinau, kad tu esi daktarė, linkiu tau sėkmės politinėme mm, darbe ir gyvenime. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad man auks. Ji yra labai nuoširdi, paprasta, palaikanti kolegė. Dėkoju už viską, už, už visą praleistą laiką šiame komitete ir tikiuosi susitikti um, kitame rate. Pirmininkė, kągi, išklausę visų padėkas. Mes gražiai atsisveikinome ir išleidžiame tave atlikti naujų pareigų, o dabar perėsime prie pirmojo balsavimo. Sekretariatas sako, kad reikia išbandyti, ar veikia kortelės. Ar visi turi elektroninio balsavimo korteles? Ne, ne visi. Ponas Kašmenas neturi. Bon, le vote est... Pradedame balsuoti, bandomasis balsavimas. Trūksta dviejų balsų. Ne, aš pati nepabalsavau, sako pirmininkė. Taigi, pono Kašmano tik tai trūksta kortelės. Dar kažkas sako, kad neveikia balsavimo sistema. Ar veikia, klausia pirmininkė, kągi 24 kortelės. Ar viskas gerai? Baigiame balsuoti. Puiku. Taigi, baigime bals, bandomai balsavimą ir pradėsime tikrai balsavimą. Pirmiausiai balsuosime dėl kotonų susitarimo e, antrojo dalinio pakeitimo 2000 metų 23 dienos pono Kešmano pranešimas pakeitimų nėra, Taigi balsuosime dėl um, pranešimo bendrai. Pradedame balsuoti. Taigi, priimta. Pranešimas priimtas. Baigiame balsuoti. Taigi, 24 už. Vienbalsiai pritarta pranešimui. Toliau balsuosime dėl trapin, tarpinio EBA ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo. Tai yra Judit Sargentini pranešimas, pradame balsuoti. Balsuojame dėl pakeitimų. Pirmiausiai balsuosime už antrą, trečią ir ketvirtą pakeitimą kartu. Pradedame balsuoti. Antras, trečias, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau balsuojame dėl pirmojo pakeitimo, ne atsiprašau, jisai atsiimtas, balsuojame galtinis balsavimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar patikrinsime elektroniniu e, būdu, kad galėtumėm pažymėti, kiek buvo balsų už ir prieš. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taigi 16 už, 3 prieš, atsiprašau, 17 už, 3 prieš ir 4 susilaikę. Balsavimas baigtas. Nous passons maintenant au point 15 de notre ordre du jour. Periname prie mūsų darbo tvarkės punkto darbos varės 15 punkto. Tūkstantmečio plėtros tikslai. Kalbėsime apie sistemą, kuri galios po 2015 metų. Pradedame diskusiją šio klausimu. Ponas Kačmarek mums yra pateikęs pranešimą prieš suteikdama jam žodį, norėčiau pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų. Pono Kačmariko dar nėra. Ne, matau, kad yra. Kaip žinote, šių metų rugsėjį Junktinėse tautose, New York'e bus surinktas specialus renginys susijęs su tūkstantmečio plėtros tikslais. Bus kalbama apie tikslus po 2015 metų. Bus kalbama taip pat ir apie Rio Plus konferencijoje 2012 metų birželio mėnesį prisijimtus įsipareigojimus, taigi reikės sutvirtinti ir tęsti darbą pradėtą toje konferencijoje. Yra įsteigta darbo grupė. ES turi visapusiškai dalyvauti tame tarptautinėme procese, kuris prasidės. Turėsime įnešti savo indėlį ne tik į jungtinių tautų darbą, bet ir į kitų tarptautinių institucijų darbą. ES taip pat turi plėtoti konstruktyvų dialogą su visais suinteresuotaisiais asmenimis, turi siekti plataus sutarimo ir stengtis, kad būtų parengtos, parengta priemonių, kurios leistų mums įgyvendinti šią didelio užmojo vystimo programą. O dabar suteiksiu žodį žmogui, kuris pristatys mūsų pranešimą. Jis, tai bus Gay Mitchell, jis kalbės vietoj Filip Kačmarek. Ačiū pirmininkė. Filipas dėja netvyko, jis persišaldė ir negalėjo keliauti. Todėl aš apžvelgsiu pagrindinės temas ir pasiūlymus, kurie yra išdėstyti Filipo pranešimo projekte. Per pastarąjį dešimtmetį tūkstantmečio plėtros tikslai padėjo e, dirbti kovojant su skurdu. Buvo pasiekta pažangos ir labai svarbu tą pažangą pripažinti kai kurie žmonės jau nebelabai noriai remia tūkstantmečio plėtros tikslus, nes mano, kad tie tikslai nėra pasiekti. Tačiau reikėtų pasakyti, kad pažangos yra, bet žinoma, yra likę ir iššūkių ir dar reikia labai daug ką nuveikti. Po šiemet, e, per šiemet vyksiančią Junktinių tautų generalinę asamblėją bus e, apžvelgti visi darbai, kurie buvo atlikti įgyvendinant tūkstantmečio plėtros tikslus, bus pasikeista nuomonėmis dėl to, ką reikėtų daryti po 2015 metų. Be to, per Rio konferenciją Traptautinė bendryje nusprendė suintensyvinti pastangas, siekiant įveikti pagrindinius e, iššūkius ir taip pat buvo įsipareigota siekti tvaraus vystimosi tikslų bei įsteigta grupė, kuri dirbs su tvaraus vystimosi tikslais. Noriu priminti, kad 20, vasario 27 dieną Europos komisija paskelbė svarbų komunikatą, kurio pavadinimas Orus gyvenimas visiems. Galas skurdui ir tvari ateitis pasauliui. Turėjau galimybę aptarti šį komunikatą, preliminariai aptarti jį su komisijos nariu Piebalgs. Tame komunikate Parlamente yra pateikta gairių dėl to, kokia turėtų būti ES pozicija, kalbant apie laikotarpį po 2015 metų. Žinoma, dar nežinau, kaip komitetas norės koreguoti visą tai. Šią vasarą taryba yra numačiusi diskusijas, jų metu bus siekiama suformuoti ES poziciją dėl tokių tarptautinių procesų ir renginių. Uh, ir iki šių metų vidurio turės būti parengtas ES bendras požiūris. Europos parlamente taip pat bus kalbama apie įsipareigojimus prisimtus Rio konferencijoje, e, taip pat apie tūkstantmečio vystimosi plėtros tikslų gyvendinimą yra manoma, kad skurdo mažinimas ir tvarus vystimasis turėtų būti pagrindiniai naujos sistemos prioritetai, kad užtikrintume tai, kas yra vadinama orių gyvenimu visiems. Svarbus Rio plus 20 konferencijos rezultatas yra ta, kad išvietimą ir sveikatos priežiūrą reikia žvelgti kaip į neatsiejimus tvaraus vystimosi e, elementus. Taip pat reikia skirti daug dėmesio skurdo išnaikinimui. Taip pat reikia kovoti su badu ir gerinti apsirūpinimą maistu. Be to reikia parengti svarbiausius švietimo, mytybos ir apsirūpinimo švarių vandenių standartus. Be to reikia imtis pastangų kovojant su neužkrečiamosiomis lygomis, pavyzdžiui, vėžiu. Tokia yra pranešėjo nuomonė. Rio plus konferencijoje taip pat buvo pasakyta, kad norint įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus, reikia, kad institucijos visais lygiais dirbtų atsakingai ir skaidriai. Taigi įsipareigojimas siekti demokratinės valdysenos turi būti atspindėtas naujoje sistemoje. Taip pat parlamentas turėtų atlikti savo vaidmenį e, kad būtų prisimta atsakomybė už tvarų vystimasi, turi būti siekiama, kad tvaraus vystimosi politika būtų integruota į traptautinę teisę. Taip pat turime remti palankios, palank, palankios aplinkos kūrimą, kur, tokios palanko, aplinkos, kurioje būtų paisoma žmogaus teisių. Dar viena rekomendacija, kurią pateikė panas Kačmarek susijęs su saugumu, taika ir vystimusi konflikto situacijos, po konfliktinės situacijos yra didelė kliūtis vystimuisi. Pusantro milijardo žmonių gyvena nesaugiomis ar konfliktų paveiktomis sąlygomis. Ir tos šalis nusipelno ypatingo dėmesio. Kolegos, dėl tvaraus vystimosi tikslų. Šiame pranešime yra pateiktas labai aiškus pasiūlymas. ES turi remti glaustus e, traus vystimosi tikslus ir turi prisidėti prie to, kad būtų parengti konkretus e, žemėtvarkos, e, aplinkos apsaugos, bioįvairovės ir kitų dalykų standartai. Pranešime taip pat e, akcentuojama, kad labai svarbu renkti diskusijas dėl to, kaip reikėtų finansuoti tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą po 2015 metų. Taip pat ponas Kačmarek akcentuoja būtinybę gerinti įvairių pagalbos mechanizmų koordinavimą, įvairių donorų veiksmų koordinavimą, taip pat numatyti kreditavimą vystimosi tikslais, tobulinti mokesčių mechanizmus ir stiprinti nacionalinės pajamas per veiksmingą mokesčių sistemą ir per kovą su korupcija. Taip pat reikia įtraukti į kovą su skurdu reikia įtraukti ir privatų sektorių. Dėl stebėsinos mechanizmų ir rodiklių pranešime yra akcentuojama, kokie svarbus yra aiškus ir atskaidrus rodikliai, kad būtų skatinama atskaitomybė, didinamas informuotumas ir akcentuojama šalių geriausia praktika. Taip pat pranešėjas mano, kad ES, jos agentūros ir tarptautinės organizacijos turi parengti tinkamą kiekybinių ir kokybinių vertinimo kriterijų ir rodiklių sąrašą. Stebėsinos mechanizmas turi padėti uh, įvertinti ir atsižvelgti į tokius dalykus kaip e, lygybė, tvarumas, lyčių lygybė ir veiksmingumas. Politikos nuoseklumas vystimosi tikslams ir e, donorų veiksmų koordinavimas yra svarbus ES suderintos pozicijos elementas. Labai svarbu, kad ES atsižvelgtų į vystomojo bendradarbiavimo tikslus įgyvendindama e, visą savo politiką, visas savo politikos kryptis, kurios turi įtakos besivystančiam šalims. Mm, baigdamas, pirmininkė, norėčiau akcentuoti keletą principų, kuriais remiantis reikėtų e, renkti suderintą ES poziciją dėl naujos vystimosi darbo tvarkės. Mes turime e, pasiremti sėkmingai atliktų darbų, bet tuo pačiu metu stengtis įveikti naujus pasaulinius iššūkius. Nauja darbo atvarkė turėtų būti daugiamatė, e, kompleksiška, taip reikia, kad rodikliai būtų glausti, aiškus, orientuoti į veiksmus, kad tų rodiklių skaičius turi būti ribotas ir tikslai turi būti įvertinami. Reikia remtis žmogaus teisų lygybės, nediskriminavimo, tvarumo, geros valdysenos ir politikos nuoseklumo vystimosi tikslams principais, siekiant sukurti teisingą ir tvarų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali naudotis savo teisėmis ir negyventi skurde. Mes turime pasitelkti visus turimus finansinius išteklius, novatoriškus finansinius mechanizmus, kad sukurtume naują vystimo sistemą. Ir pirmininko, atsiprašau, pranešėjo vardu norėčiau rekomenduoti šiam komitetui pritarti pranešimui. Kašman. <coughs> Ponas Kašmanas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Geimičiului už tai, kad pristatė Filipo Kačmareko pranešimą. Uh, pristatymas labai aiškus, pats pranešimas aiškus, išsamus ir lengvai skaitomas. Jis yra aiškus ir glaustas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už ambicingą ir išsamų komunikatą, kurį paminėjo Mitčelas. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos nariui Piebalgs, kaip ir jūs dėkojate, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad sunkiausias darbas mūsų laukia su taryba. Sunku bus e, pasiekti, kad visos 27 valstybės narės susitartų su komisija ir su parlamentu ir kad ES kalbėtų vienu balsu. Nes jeigu mums nepavyks rasti susitarimo jungtinėse tautose rugsėjo mėnesį, tai labiausiai nukentės skurdžiausios valstybės, ne mes. Taigi mes New York'e turėsime aiškiai kalbėti vėlgi apie visus tikslus. Ir dar, kaip ir buvo pasakyta, jeigu galvojame apie Ameriką, Aziją, Lotynų Ameriką, šiuose pasaulio vietose yra labai daug sėkmės istorijų, sėkmės pavyzdžių ir juos reikia akcentuoti ir apie juos garsiai kalbėti, siekiant e, ir kad visos valstybės narės aktyviai įsitrauktų į tą darbą, kuris mūsų laukia, siekiant ambicingų tikslų. Kai pirmą kartą buvo patvirtinti tūkstantmečio vystimosi tikslai, padėtis buvo kitokia, daug kas pasikeitė dabar. Dabar pasikeitė padėtis ekonominių požiūrių mūsų šalise ir dabar galbūt nebe taip paprasta mums skirti 7 procentus BMP, bet vis tiek dabar yra laikas išnagrinėti savo klaidas ir tai, ką darėme gerai, kad tuos ribotus turimus išteklius galėtume skirti veiksmingoms skurdo mažinimo strategijoms. Vėlgi bendra tvaraus vystimosi tikslų ir tūkstantmečio vystimosi tikslų schema turi būti nuosekliai ruošiama. Turime didinti žmogiškai potencialą atsižvelgiant į aplinkos, aplinkos veiksnius. Visą tai svarbu parlamentui. Džiaugiuosi, kad kalbama apie visuotinę būsimą sistemą, taip pat apie ribotą tikslų skaičių. Bet galbūt reikėtų kalbėti apie skirtingas strategijas konkrečioms šalims, nes netinka vienas sprendimas visiems. Iš tikrųjų, turime taip pat pripažinti, kad su sveikata susiję tūkstantmečio vystimosi tikslai, jų įgyvendinimas atsilieka. Ir tai turėtų būti toliau vienas iš prioritetų. Reikia galvoti apie pagrindinius veiksnius lemiančius sveikatą ir su sveikata susijusių tikslų pasiekimu. ES neturi tylėti, turime aiškiai pasisakyti jungtinėse tautose. Žinau taip pat, kad komisija dažnai kritikuojama dėl to, kokių veiksmų imasi šioje srityje, bet turiu pasakyti, kad Europos parlamentas ir Europos piliečiai pritarė komisijos veiksmams. Taip pat kalbėdami apie TVT turime kalbėti apie lygias galimybės ir lygias teisės. Tai turi būti mūsų darbo pagrindas. Turiu ir daugiau pastabų, bet galbūt jas galėsiu išsakyti vėliau diskusijose. Taigi pranešimas ambicingas ir tikslai ambicingi, labai plataus pobūdžio ir mes turime pagalvoti, kaip e, tų tikslų pasiekti. Būtinas 7 procentų BMP ir būtinas tinkamas finansavimas. Kitaip daugiau kalbėsime, negu konkrečiai veiksime ir jokių tūkstančio vystimosi tikslų pasiekti nepavyks. Ačiū, dabar žodis ponui Donskiui. Um... Ačiū pirmininkė. Porą dalykų norėjau akcentuoti. Pirmiausia, dėl tikslų po 2015 metų nematerialusis ES kapitalas, man atrodo, labai svarbus. Žinios, kompetencija, konkretus gebėjimai ir ES turėtų visų tą pasidalinti su visų pasauliu. Ir manau, kad mums labai svarbu pasinaudoti kai kurių ES valstybių narių pereinamojo laikotarpio patirtimi, pavyzdžiui, Baltijos valstybių, Centrinės Europos valstybių narių. Žinome, kad daugelis pasaulio šalių dabar išgyvena pereinamąjį laikotarpį mm, siekiant mm, ekonomikos mm, vystimosi ar tampant donorėmis. Taigi reikalingas pereinamasis laikotarpis ir su juo susijusi patirtis, kurią gali pasidalinti ir Baltijos valstybės, ir centrinės Europos valstybės. Ir manau, kad ta patirtis labai svarbi besivystančioms šalims. Todėl man atrodo, kad ne vien finansiškai stiprios ES valstybės narės turėtų prisidėti kuriant politiką, bet ir visos ES valstybės narės. Tai yra visų valstybių narių moralinė pareiga. Ir galiausiai norėčiau akcentuoti, kad finansinės krizės metu reikalingi visi ištekliai ir materialus, ir nematerialus. Ir todėl mums ta pereinamojo laikotarpio patirtis atrodo labai svarbi. Ačiū dabar žodis ponui Taileriui. Um, well, like to... Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Kasmareką, tikiuosi, kad jisai pasveiks kuo greičiau. Jo pranešimas yra tikrai labai laukiamas. Ir daugam galima e, pritarti. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, kad dauguma tūkstantmečio tikslų buvo e, teisingai nustatyti, geriau, daugiau e, dėmesio buvo skirta vystimuisi. Kartais mes apie pagalbą galvojame labai siaurai ypač tada, kai finansavimas vystimuisi yra mažinamas ir iš privačių fondų tik tai jisai gaunamas arba iš išorinių investicijų. Taigi manau, kad todėl tik tai dar svarbiau nuosekliai vystyti plėtros politiką. Reikia ieškoti labiau integruoto požiūrio, kur aplinkosauga, tarptautinė priekyba yra suprantamos kaip globalios viešosios politikos. Ir globalioji valdysena taip pat turėtų būti vienas prioritetų šioje darbo atvarkėje, ypatingai kreipiant dėlį dėmesį nuosekliai vystimo politikai, reikėtų praplėsti veiksmingos pagalbos darbo atvarkę, įtraukti ir tokius e, veiksmus, kurie prisideda prie plėtros efektyvumo. Klimato problemos turi būti sprendžiamos e, irgi pasauliniu lygiu. reikia pirmiausia galvoti apie tos išteklius, kurių mažėja, nes jie gali irgi tapti konfliktų, bado, nesaugumo, smurto priežastimi, kaip ponas Kešmanas sakė. Reikia pabrėžti sveikatos sistemą, sveikatos priežiūrą ir tas lygas, kurias galima būtų išgydyti, kurių gydime galima nužengt, padaryti pažangą. Tai reikia tik tai politinės valios ir tokios plėtros programos, vystimosi programos, kuri padėtų siekti šių tikslų. Labai nustebau, kai buvo kalbama apie. Buvo kalbama apie sanitarinius poreikius, apie švarų vandenį, uh, nustebau išgirdęs, kad ne, nesilaikoma tų reikalavimų. Ir o, o vystimo plėtrai, vystomai pagalbai skiriamo biudžeto tam yra skiriama labai mažai. Reikia kuo daugiau kalbėti apie vystomą į bendradarbiavimą. Reikia ne tik tai kiekybiškai skaičiuoti, kiek BVP mes skiriame, bet reikėtų ir kitokius parametrus naudoti, kaip pavyzdžiui, anglės dioksido pėtsakas ar panašiai. Arba, pavyzdžiui, turėti galvoje tai, kad didelė dalis neturtingai gyvenančių žmonių gyvena šalyse, kur pragyvenimo lygis yra vidutinis, o ne pats mažiausias. Reikėtų galvoti apie ekonominę sistemą tose šalyse, kur atrodo pajamos yra vidutinio lygmenio, bet vis tiek yra per daug skurstančių, negalima neužšyna užtikrinti pakankamos apsaugos. Uh, priemonės susijusios su maistu irgi yra labai svarbios. Mes vasario mėnesį kalbėjome apie badą ir Hankimūnas generalinis sekretorius jungtinių tautų kalbėjo apie e, vaikus, kurie badauja, kurie maitinasi nepakankamai. ir apie tai, kaip reikėtų investuoti į smulkę žemdirbystę. Manau, kad apie tai reikia kalbėti rugsėjo mėnesį New York'e, apie tai reikia pakreipti e, diskusijas. Sausio mėnesį vyko klausimas ir mes girdėjome, kad kai kurie atstovai, besivystančių šalių atstovai, kurie gauna tą pagalbą, sako, kad nėra visiškai patenkinti. Jie sako, kad e, mes gauname pagalbą tam, ką turtingos šalis mano, kad reikėtų paremti neturtingose šalyse. Taigi reikėtų ir džiugu man girdėti šiame posėdyje, kad į tai irgi buvo atsižvelgta. Galiausiai per tą posėdį girdėjome ir apie tūkstantmečio vystimo tikslų vertę. Ypač turint galvoje BVP dalį, kuri skiriama. Buvo sakoma, kad nors mes nepasiekėme visų tūkstantmečio tikslų, jie vis tiek buvo, jų siekti vis tiek buvo prasminga. Nes visuomenė spaudė vyriausybės ir sakė, štai tokie yra iškelti tikslai Šito nori jungtinės tautos. Prašau, darykite, ką galite, kad būtų gyveninti šie tikslai. Taigi, ta kova, tas, to, tos pastangos nebuvo bevertės. Nieko blogo siekti daugiau, net jeigu ne iki galo to pasiekėm ir manau, kad toliau mūsų tikslai neturėtų sumažėti. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasveikinti studentų grupę, jie prisijungia prie mūsų, dalyvaus mūsų posėdėje. Mes šiame komitete prižiūrime milijardus, kaip, kaip yra leidžiami milijardai eurų skirtų lėšų tūkstantmečio tikslams. Panas Perman, ačiū. Ar jūs esate moksleiviai? Ar... Taip. Tai yra koledžo studentai, Žemės ūkio koledžo studentai iš Prancūzijos, iš puikaus Prancūzijos regiono. Taip. Ačiū. Norėčiau dabar papildyti tai, ką sakė ponas Mitchell, kalbėdamas pono Kašmarek vardu. Mano nuomonė pranešimas yra puikus ir labai svarbus, kadangi jis yra pagrindas mūsų diskusijoms Mm, apie tai, kokia turėtų būti sistema po 2015 metų, kokie turėtų būti tikslai ir koks turi būti ES vaidmuo. Susidarius naujoms e, sąlygoms, atsiradus naujiems donorams, turiu galvoje Bilo Geitso fondą, taip pat e, atsiradus e, atskiroms valstybėms narėms, kurios remia besivystančias šalis sparčiai besivystančios ekonomikos šalis taip pat turi atlikti savo vaidmenį besivystančiame pasaulyje. Tai yra svarbu ir mes sveikiname jų iniciatyvą. Tačiau šiomis naujomis sąlygomis mes turime iš naujo pagalvoti apie ES vaidmenį, valstybių narių vaidmenį ir taip pat apie JAV ir jungtinių tautų agentūrų vaidmenį. Nes kyla klausimas, kokia yra tradicinių donorų darbo vertė ir naujų donorų darbo vertė Manau, kad reikėtų ją palyginti ir reikia apie tai kalbėti pranešime. Tačiau aš esu šiek tiek sunerimęs ir noriu dabar pakalbėti apie savo nerimą. Viena vertus, aš manau, kad ES pridėtinė vertė yra susijusi su ES politiniu vaidmeniu, akcentuojant vertybės, visuotinės vertybės. Tas visuotinės vertybės turi akcentuoti ES. Kinija to nepadarys, ji negali to padaryti dabar, galbūt galės vėliau. Čia aš esu optimistiškai nusiteikęs. Manau, kad būtent šis e, vaidmuo yra būtent ES vaidmuo. Kitas dalykas. Reikia galvoti apie tvariaus vystimosi tikslus, reikia akcentuoti apsirūpinimą maistu. Tai labai svarbu, tačiau dėl to gali atsitikti taip, kad mes į vystimąsi žiūrėsime technokratiškai. Kalbėsime apie ūkininkavimo metodus, apie metodus, kuriuos reikia pasitelkti kovojant su klimato kaita, stengiantis sušvelninti klimato kaitos padarinius. O mums reikia tvaraus apsirūpinimo maistu ir tvarios energetikos. Ir geras dalykas yra tas, kad būtent šie dalykai yra apčiuopiami vystimos rezultatai, mažiau apčiuopiami yra žmogau, pagarba žmogaus teisėms ir panašiai. Ir čia kyla pagunda komisijai ir tarybai daugiausia galvoti apie maistą, apie energetiką, bet užmiršti tas unikalias ES ir valstybių narių vertybės. O mes turime siekti, kad vystantis, besivystydamos šalis laikytųsi žmogaus teisų principų. Žinoma, technokratai yra svarbus, bet jie turi suprasti, kad apsirūpinimas maistu ir pagarba mažiems ūkininkams nebus įmanoma be pagarbos demokratijai, be skurdžiausių gyventojų grupių dalyvavimo. Jeigu jų balsas nebus išgirstas, niekada nebus gerbiamos visuotinės vertybės ir mes niekada net nepriartėsime prie pagarbos tvariam vystimuisi, kurio mes norime. Taigi, norėčiau įspėti apie riziką, kuri kiltų užmiršus ES unikalias vertybės. Aš labai tikiuosi, kad mūsų diskusijos vyks būtent taip ir dar turiu pasakyti, kad pranešimas yra tikrai geras. Ačiū dabar ponas Görens. Ačiū pirmininkė. Tie, kam yra tekę dalyvauti aukšto lygio susitikimuose, turbūt pastebėjote, pastebėjo, kad yra paprastai siekiama išvengti, kad tų, tos aukšto lygio konferencijos neliktų tik tušti žodžiai. Taigi mes turime pagalvoti apie Europos, Sąjungos, apie Europos parlamento vaidmenį. Tūkstantmečio plėtros tikslai yra įgyvendinami 15 metų, dabar turime staptelėti, viską įvertinti ir pagalvoti, kurie sprendimai pasiteisino, kuriuos ištiko nesėkmė. Be to, mums visiems reikėtų pažvelgti, atidžiai pažvelgti į save ir pagalvoti apie priežastis, kodėl kai kurie tikslai nebuvo įgyvendinti, kas dėl to kaltas. Turime pagalvoti apie pastarų 15 metų šalį, e, padėti reikia pagalvoti apie mažiausiai išsivyščiusias šalis, taip pat besivystančias šalis, reikia pagalvoti, kurios šalis dabar užima tarpinę padėtį, kurios pasiekė pažangos, kurios pasiekė nemažai pažangos e, išgyvendindamos skurdą. Taigi, manau, visų pirma reikia pagalvoti, kas nuveikta ir tik tada perėti prie kitų dalykų ir kažkam čia turėtų tekti pagrindinis vaidmuo. Pono Pibalks pateiktas komunikatas yra gana konkretus Mes turime susipažinti su juo, bet, me, bet taip pat turime priminti komisijai, kitiems partneriams ir kitiems parlamento nariams, kurie dalyvau šiame procese, ką reikia daryti. Taigi mes turime išsiaiškinti, kodėl, dėl kokių priežasčių kai kurie tikslai nebuvo įgyvendinti. Aš nenoriu prisimti kalties dėl tų, dėl tų nesėkmių, kurio, kurios mus ištiko. Aš manau, kad galime aiškiai įvardinti kaltininkus. Tai yra Mugabe, tai yra taip pat Asadas. Tik aš tikrai nenoriu dabar užsiimti saviplaką. Matydamas, kad kiti neprisima atsakomybės. Taigi noriu pasveikinti poną Kačmarek, jis puikiai padirbėjus, labai realiai, labai tik blaiviai žiūri į situaciją. Taigi turime neužmiršti kaltininkų, bet manau ir ES turėtų dirbti geriau. Mes turėtume aiškiai įvertinti situaciją, pažvelgti, kas buvo nuveikta ir tik vėliau kelti reikalavimus. Ačiū dabar žodis ponui Deva. Ačiū Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Kočmarikui už pranešimą. Jis tikrai išsamus ir visą apimantis ir norėčiau atkreipti dėmesį ar plačiau pakomentuoti tai, ką pasakė ką tik kolega. Aš jau kurį laiką dirbu šiame komitete ir tokio pasisakymo dar negirdėjau. Gal jis tokį natūralų gebėjimą turi? tai pasisakyti. Ir tai, kas, ką jis pasakė, tikrai yra svarbu visai Europos Sąjungai. Aš pats kilęs iš Azijos ir dažnai ten vykstu. Ir dažnai matau, kad mūsų čia daromas darbas realiai tarsi nieko nereiškia. Mes panašu, kad ne visada suprantame, kas vyksta tose regionuose, kur vyksta valdžios pasikeitimas. Nesuprantame, kaip keičiasi vertybės. Mes taip optimistiškai tikime, kad puoselėjame europinės vertybės. Aš pats esu iš Šrilankos, mano tėvas, senelis, mano senelis buvo senatorius Šrilankoje, taigi jie buvo politikai, bet aš dirbu čia. Ir man artimos europietiškos vertybės. Bet mes dažnai darome prielaidą, kad tos vertybės yra uh, visuotinai priimtinos, kad jos yra universalios. Ir e, turiu pasakyti, kad vis dėlto mūsų vertybės nėra visuotinai paplitusios, tai yra europinės vertybės. Azijoje ne visada, ar tiksliau nėra laikomos tos vertybės, kurias mes puoselėjame visuotinėmis. Azija yra daugiau nei 2000 metų senumo civilizacija. Jau neminėsiu konkrečių valstybių - Kinijos, Vietnamo, Bangladešo, įvairių šalių. Mums reikia padaryti du dalykus. Kalbant apie kitus tūkstantmečio vystimosi tikslus ir naująjį etapą, tie tikslai turi apsaugoti žmonės, padėti įveikti skurdą, kiek tai įmanoma, suteikti žmonėms galimybę turėti kiek galima geresnius gyvenimo standartus, bet taip pat pasistengti kiek įmanoma apsaugoti demokratiją ir žmogaus teisės bei konstitucinę valdžią. Ir neturime suprasti visų šių dalykų kaip savaime suprantamų. Ir mūsų komitete ypatingai turime pripažinti visą tai ir visą tai akcentuoti daug labiau negu mes darome dabar, ypač kalbėdami apie TVT. Dabar žmogaus teisų klausimai visi paliekami užsienio reikalų pakomitečiui. Bet aš manau, kad jeigu mes norime sukurti geresnį pasaulį, tai mūsų komitetas ir tūkstantmečio vystimosi tikslų klausimas turi tapti pagrindiniu varikliu siekiant vystimosi. Ačiū dabar suteiksiu žodį ponui Kortės Lastra, jis mūsų paskutinis kalbėtojas šią temą. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau visiškai pritarti kolegos Kašman komentarams, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už paruoštą pranešimą. Manau, kad dabar yra ypatingai svarbus laikas, kai reikia apibriežti ateities vystimo bendradarbiavimą. Labai daug debatų vyksta vienu metu, vyksta debatai dėl tūkstantmečio tikslų po 15 metų, taip pat e, peržiūra, kokia turėtų būti vystimo pagalba, taip pat ir E, naujojo ES požiūrio debatas, bendrojo požiūrio debatai. Žodžiu, vyksta labai daug debatų, kurie gali turėti ypatingą e, vaidmenį tam, kaip mes toliau kovosime su skurdu ir kaip mes tęsime tą procesą, kuris, mano nuomonė, iš ES pusės yra sėkmingas. Noriu paminėti kelis elementus dėl vystimo tikslų. Kai kas jau buvo pasakyta, sunku nesikartoti, bet gal net tai nieko tokio, jeigu pasikartosiu. Pirmiausia, manau, kad vysti, e, vystimo tikslų siekiant ir mažinant skursą, skurdą, reikia turėti galvoje e, tvarę plėtrą, tvarų vystimas. Tai Jis yra labai svarbu, tikriausiai visi pritarsite. Antra, naujo be naujų bendrų e, bendradarbiavimo gairių po 15 metų mes nesukursime, jeigu nesugebėsime iš esmės įvertinti to, ką iki šiol nuveikėme, kad išsiaiškintume, identifikuotumėm, kur mums nepavyko pasiekti tikslų. Trečia, debatai ir vystimo tikslų apibrėžimas turėtų būti toks, kuriame dalyvautų kuo daugiau pusių ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai, regioniniai parlamentai, pilietinė visuomenė. Tai turėtų būti procesas, kuriame dalyvautų visuo, pilietinė visuomenė ir iš šiaurės, ir iš pietų. Kuo daugiau dalyvaus šalių šiame procese, tuo šie tikslai bus labiau artimi žmonėms ir labiau nukreipti į tikslą. Galų galia paskutinis svarbus dalykas, kuris mano galva yra ypatingai svarbus, tai būtent, kad yra būtina nubrėžti realistišką ir numatomą aiškę finansavimo darbo tvarkę. Mūsų naujieji tikslai turėtų aiškiai atsispindėti ekonominėje, finansinėje darbo tvarkėje, bet tokios darbo tvarkės tikriausiai mes nieko gero nepasieksime. Taigi, dalyvavimas, įtraukimas įvairių šalių, ekonominė darbo tvarkė, taip pat išmokti iš savo klaidų ir iš savo sėkmių. Ir reikia būtinai nepamiršti tvaraus, tvaros plėtros, tvaraus vystimosi ir debatų e, apie vystomąją plėtrą ir vystomąjį bendradarbiavimą. Ačiū. Berman, Pone Bermanai, prašote žodžio. Žodis Jums. Norėčiau atsakyti į tai, ką pasakė ponas Deba. Prancūziškai kalbėsiu, kad mūsų busimieji Europos deputatai iš Mirandos regiono irgi suprastų ką. Ką sakysiu? Taigi, sakai, kad mūsų e, universalios vertybės nėra universalios. Iš tiesų yra kultūrinių skirtumų, bet kai ištariamas toks teiginys, aš pirmiausiai susimastau apie žmogų, kurio teisės negerbiamos, pagalvoju apie žemdirbį, kuris neturi prieigos prie mm, tam tikros pagalbos, nes jis yra diskriminuojamas. Mm, tokia yra Tokia yra realybė kai kuriuose šalyse. Galvoju apie žmonės, kurie yra kankinami arba diskriminuojami, tarkim, Indijoje ar homoseksualai Ruandoje. Galvoju apie šitos žmonės ir jiems tie, tos universalios vertybės tikrai egzistuoja ir jie jų tikisi. Moteris Saudo Arabijoje, homoseksualai Saudo Arabijoje. Galvoju apie juos kaip aukas, apie aukas tų, tose vietose, kur tos teisės yra paminamos, kurios praktiškai neegzistuoja ir jiems mūsų universalios teisės yra viltis. Todėl tokie politikai kaip mūdu Europos parlamente turime teikti, kad iš tikrųjų egzistuoja universalios vertybės ir mes jas ginsime. Dar yra tokių, kurie sako, kad reikia vertinti, apgalvoti universalias vertybės, bet iš tikrųjų jie naudojasi situaciją. Pirmininkė, manau, kad mes sutarėme. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad tos vertybos, vertybės, kurias mes vertiname visuot, kaip visuotinės vertybės, dėl jų mes darome prielaidą, kad visi tas vertybės taip pat supranta ir kad jų sistemose tos vertybės įtvirtintos, bet taip nėra ir mes turime ypatingai pasistengti, o to dabar nedarome. Je donne maintenant la parole à la Commission européenne représentée. Suteiksiu žodį Europos komisijai, kuriai atstovauja Gaspar Frontinį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pranešimo projektu, kuris buvo pristatytas Noriu padėkoti tiems, kurie užsiminė ir apie komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas vasario mėnesį. Dėkoju tiems, kurie palankiai įvertino tą komunikatą. Manau, mes visi sutarėme ir pritarėme pranešimo pagrindinėms mintims ir rekomendacijoms. Ypač džiaugiamės tuo, kad pranešime apžvelgiama daug klausimų ir rekomendacijų, kurias mes siekiame išdėstyti savo komunikate. Taigi, aš manau, kad e, komisijos nuomonė ir to pranešimo tekstas yra artimi, tik žvelgiama šiek tiek iš kito kampo. Taigi, pirmiausia, dabar išdės, išvardysiu tuos klausimus, dėl kurių mes sutarėme. Pranešėjas teigia, kad reikia stengtis įveikti naujus iššūkius, atspindėti naują realybę, minimos sparčiai besivystančios ekonomikos šalis, kintanti ekonominė padėtis, taip pat didėjanti neligybė visame pasaulyje, klimato kaitos klausimai, tvarumo klausimai ir kaip į visą tai reikėtų atsižvelgti. Taip, mes turime remtis tūkstančio vystimo tikslais bet ir atsižvelgti į naujus iššūkius. Kaip sakoma pranešime, labai svarbu kovoti su skurdu ir galvoti apie tvarumą vienu metu. Ir matau, kad ir šiuo klausimu mes sutarėme. Mes taip pat visiškai pritarėme, kad nauja sistema turi būti universali, visuotinė, ji turi apimti visas šalis. Ir joje turi būti keliami tikslai skirti visoms šalims. Mes manome, kad naujoje sistemoje reikėtų daugiausia dėmesio skirti skurdo mažinimui. Apie tai kalbama pranešime, tačiau mūsų nuomonė reikėtų apžvelgti ir kitus klausimus, kuriu, apie, reikia galvoti apie kitus aspektus, e, apie kuriuos nekalbama tūkstantmečio vystimosi tiksluose, reikia galvoti apie naujus iššūkius, taip pat žmogaus teisės, e, teisingumo klausimus ir taiką ir saugumą. Apie tai minima pranešime. Taigi galiu Jūs patikinti, kad viskas, ką Jūs minėjote, nėra pamiršta komisijoje ir mūsų komunikatas yra labai svarbus veiksnys mums galvojant apie mūsų politiką. Galiausiai Norėčiau akcentuoti, kad labai svarbi yra oficiali vystomoji pagalba. Bet, ir mes žinoma turime laikytis įsipareigojimų, tačiau pagalba vystimuisi nereiškia vien finansavimo. Ir jeigu mes norime nustatyti ambicingus tikslus po 2015 metų, reikia pasistengti, kad būtų pasinaudota visais vertingais ištekliais. Tai yra privatus ir valstybiniai ištekliai ir tarptautiniu lygiu, ir nacionaliniu lygiu. Mes neturime užmiršti savo įsipareigojimų. Oficiali e, visomoji pagalba yra svarbus dalykas, ji tikrai padeda šalims, tačiau turime sutelkti ir visus kitus e, finansavimo šaltinius. Dar vienas susijęs dalykas ir čia mes taip pat pritarėme pranešėjui. Reikia įgyvendinti politikos nuseklumo vystimosi labui principą. Tai turi būti mūsų siekis ir po 2015 metų. Baigdamas norėčiau akcentuoti tris dalykus, kurie mums yra svarbus, kurie minimi pranešime, bet galbūt netaip išsamei kaip kiti. Pirmiausia, mūsų nuomonė svarbu atsižvelgti į tai, ką mes vadiname skatinamaisiais veiksniais, tais dalykais, kurie skatina integracinį ir tvarų augimą. Svarbu, kad ekonomika galėtų aukti ir sukurti pakankamai išteklių ir tas augimas turi būti integracinis, teisingas ir tvarus, kad būtų atvertos duris žaliai ekonomikai. Ir reikia užtikrinti, kad į sistemą būtų įtraukti reikalingi skatinamieji veiksniai. Į juos įeina švietimas, privatus sektorius, energetika, tvarus žemės ūkis telekomunikacijos ir taip toliau. Kaip pasakyta pranešime ir kaip sakiau aš, sistemoje turi būti numatyta nu, numatyta nuosekli kova su skurdu, turi būti nuosekliai nagrinėjami tvarumo klausimai ir dvi egzistuojančios sistemos turi būti sujungtos į vieną nuoseklę sistemą. Toje pačioje žemėje, e, tose pačiose srityse mes neturime turėti skirtingų tikslų rinkinių. Turi tikslai apriepti ir skurdo ir tvarumo klausimus. Taigi reikia sujungti nustatytus tvaraus vystimosi tikslus su tūkstantmečio vystimosi tikslais ir juos sudėti į vieną sistemą. Žinoma, sprendimo dėl tos sistemos ir dėl tikslų nepriims ES, tai yra tarptautinis procesas, taigi vyks tarptautinės dėrybos, kurių metu bus priimtas sprendimas. Mes turime sugebėti, turime būti pasiruošę ir suderinę savo pozicijas, kad galėtume daryti įtaką toms diskusijoms. Kad taip įvyktų, svarbu turėti aiškias gairias, kurios, mums, kurios nukreiptų tinkamą linkmę mūsų veiksmus New Yorko procese. Taigi, kaip jau sakiau, reikia aiškių orientacinių gairių ir aiškios strategijos, kad mes visi, valstybės narės, komisija ir parlamentas, visi draugė galėtume veiksmingai paveikti tarptautinį procesą. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Mitchell. Ačiū, ponas Mitchellas, ne ponas Martinės, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė. Gal ir anksčiau būčiau norėjęs pasisakyti prieš komisijos atstovo pasisakymą, bet vis kad ir vėliau vis tiek norėčiau dar pasisakyti. Mes šiandien iš ryto dalyvavome labai svarbiose klausimuose. Reikėtų pasveikinti pirmininkę, jos ta iniciatyva buvo suburti tą klausimą ir dabar mes kalbame apie ateitį. Ir man sunku patikėti, kad neatsitikti atsižvelgiame į kitus svarbius klausimus, kuriuos svarstome šiame komitete. Kaip mes galime kalbėti apie ateitį, neprisimindami to, kas buvo kalbama apie, kas buvo kalbama iš ryto. O iš ryto buvo kalbama apie korupciją. Korupciją, kuri e, pakiša koją iš esmės visom e, besivystančiom šalim ir taip pat pakiša koją pačiam vystomajam bendradarbiavimui. Ponui Kazmarė, kur reikėtų perduoti tą mintį, kad tai, ką mes darome šiame komitete, nesvarbu, kiek mes pagalbos teiksime vystomam bendradarbiavimui, jeigu nekovosime su korupcija, nebus jokios prasmės. Tik tai maitinsime, skatinsime pol, e, korupciją ir toliau nesiskirs, ne, ne, nesumažės skirtumas tarp išsivyščiusių šalių ir besivystančių šalių. O mūsų pagalbos tikslas ir yra būtent, kad nebebūtų besivystančių šalių, kad jos taptų, taptų išsivyšiusiomis šalimis. Todėl klausiu jūsų kolegų, e, pono Mičelio, kuris yra ekspertas šioje srityje. Kiek iš tų šalių, besivystančių šalių, su kuriomis ES intensyviai bendradarbiauja per pastarosius 20 metų, kiek iš tų šalių liovėsi būti besivystančiomis šalimis, tapo išsivystančiomis, išsivyšiusiomis. Jeigu neatsirado ne vienos naujos išsivyšusios šalies, mums nepasisekė. O šiandien iš ryto buvo ir kalbama apie tai, kodėl nesiseka mum. Ekspertų ekspertai aiškino, kodėl mūsų pastangos yra bergžios. Mums apie tai kalbėjo kovos, ES kovos su sukčiavimo organizacijos e, vadovė. Aišku, nekartosime to, kas buvo pasakyta iš ryto, jau vien dėl to, kad e, tie, kurie dalyvavome dabar posėdėje, dalyvavome ir iš ryto. Bet tiesiog norėčiau pasakyti, kad ponui Kazmarėku reikia perduoti, kad jo pranešime turi būti ypatingai aiškiai ir griežtai kalbama apie tai, kad korupcija yra būtent ta didžiausia kliūtis, esminė kliūtis, kuri trukdo vystytis besivystančiam šalim. Ir trukdo mums teikiantiems tą vystimosi pagalbą, nes labai dažnai mūsų valstybių piliečiai sužinoja, kaip veikia vystimasis bendradarbiavimas, vystomoji pagalba, jiems kyla klausimų ir abejonių, pagristų abejonių, ar tikrai jie turėtų prisidėti prie šitos pagalbos, e, kai dažnai pagalbos e, pinigai nueina korupcijai kaip pavyzdžiui Afganistane 900 milijonų eurų eh, nuėjo, nuėjo per niek, 9 milijardai eurų nuėjo per niek. Tai kaip mūsų pilietis, kuris ir pats galvos galą su galu suduria ir prisideda nors centu prie e, Afganistano atstatymo, kaip jam jaustis nepasipiktinusiam, kai sužino, kad 9 milijardai dolerių buvo išvaistyti, ne šiaip išvaistyti, bet nukeliavo į tuos bankus, kur e, prezidento brolis, viceprezidentas turi sąskaitas. Taigi, jeigu mums nepavyks išspręsti korupcijos problemos, bet iš esmės jos išspręsti, visa kita, ką mes darome, liks tik tai kalbomis, tai yra įdomi kalba, įdomus debatai, bet tai yra ne politikų debatai, o mes esame politikai Europos parlamente. Ir mūsų atsakomybė yra ne tik kalbėti, bet kad mūsų kalbos virstų veiksmais. Taigi, reikia diskutuojant sustiprinti tą darbą, kuris paskui yra veiki, nuveikiamas. Ačiū pirmininkai už suteiktą žodį. Mums e, jau baigėsi mūsų diskusijoms skirtas laikas, bet tai tikrai labai svarbus klausimas. Dvi minutės. Ačiū, panas Martinėsas išsakė labai svarbę pastabą ir grįžtų prie to, ką sakiau anksčiau. Per pastarusius 40 metų mes išleidome e, kelis šimtus milijardų eurų vystimuisi. Galim pažiūrėti kitą pasaulio dalį - Kiniją. Kinijai pavyko 500 ar 600 tūkstančių žmonių ištraukti iš skurdo. Ir teigiama, kad Kinija tuo požiūriu pralenkė Junktinės Amerikos valstijas. Taip teigia ataskaita paskelbta praeitą mėnesį. 500 milijonų žmonių padėjo išbristi iš skurdo Kinija. O mes čia kalbame ir kalbame apie europietiškas vertybės. Komisija, atsiprašau, Kinija neturi europietiškų vertybių. Ir vis dėlto jai pavyko panaikinti skurdą tokiu mastu. Tai mes turim savęs paklausti, ar mes galime padėti žmonėms išbre, išbristi iš skurdo ir ar tai įmanoma vadovaujantis mūsų vertybėmis. Ir čia galbūt kyla dar svarbesnis klausimas, ar mūsų vertybės kaip po tokios padeda žmonėms išbristi iš skurdo. Ačiū, ponas Arleki, dvi minutės. Atsiprašau, neklausiau visų diskusijų, bet išgirdau skaičius apie korupciją Afganistane ir kadangi mes iš esmės įsigilinome į šį klausimą, kalbėdami apie pranešimą skirtą Afganistanui, aš norėčiau pataisyti ar paneigti tam tikrus stereotipus apie korupciją ir Afganistaną. Tiesa, kad ES kasmet mm, skiria vieną milijardą eurų Afganistanui. Mes apskaičiavome visą pagalbą skiriamą Afganistanui ir tik 20 procentų tų visos tarptautinės pagalbos realiai pakel, pasiekia Afganistaną. Bet 80 procentų kitų lėšų tikrai nepasiekia Afganistano didžioji pagalbos dalis, apie 70 procentų apskritai tarptautinės pagalbos netiekiama Afganistano kanalais, taip sakyti, tik 30 procentų eina per Afganistaną. Taigi kiti 70 procentų tai pagalbos daliai korupcijos rizika kyla kažkur čia, Taigi labai didelė dalis tų lėšų, jeigu ji nepasiekė Afganistano, tai, tai nėra susiję su Afganistano valdžios korupcija. Iš tikrųjų, čia turime kalbėti e, ir apie atvirą korupciją, ir apie tiesiog išvaistimą ar neveiksmingą panaudojimą. Ačiū. Tiesiog e, dar pasitikslinkime dėl to 9 milijonų dolerių skaičius, šis skaičius iš vakarykštės diskusijos apie m, mm, tokią byl, bankų atvejį Kabule ir dabar ponui Giorins žodis. Pirmininkė, Man gaila, kad mes pasilikome strateginės diskusijas ar diskusijas strateginiais klausimais pačiai pabaigai ir turime dabar skubėti viską aptarti. Man įdomu, kas kalbės konferencijoje ES vardu. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip yra koordinuojama pozicija su valstybėmis narėmis ir ar naujosios Lisabonos starties nuostatos, kurios ragina valstybės pagal kurias valstybės narės ir komisija atitinkamai dalyvauja, kaip e, užtikrinsime, kad e, tos nuostatos bus įgyvendinamos ir kas kalbės ES vardu ir koks galiausiai bus Europos parlamento vaidmuo, koks bus mūsų vaidmo tame susitikime ir manau, kad galbūt dėlėtų surenkti susitikimą su atsakingais asmenimis, kurie atstovaus ES New York'e. Galbūt mes galėtume surenkti uždarą posėdį su koordinatoriais, jeigu tokios diskusijos negali vykti viešai. Ačiū, pasižymėsiu jūsų prašymą ponos Giorensai, dėl koordinacinio posėdžio prieš New York, susitikimą New York'e. Išorės veiksmų tarnyba paprašė žodžio, o paskui suteiksiu žodį ponui Mičelui, baigiamajam pasisakymui šiame svarbiame šioje diskusijoje. Ačiū pirmininkė. Mes turėtume porą papildomų pastabų susijusių su komisijos pasisakymu. Komunikatas dėl padaraus gyvenimo visiems yra labai svarbus Europos išorės veiksmų tarnybai. Mes dalyvavome jį rengiant ir mm, Catherine Ashton tiesiogiai dalyvavo jį rengiant. Anksčiau kalbėjusiai minėjo, kad būtina pasimokyti iš to, kas pavyko ir kas nepavyko įgyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ir aš norėčiau išsakyti pastabų dėl poros aspektų susijusių su komunikatu ir susijusių su būtent tais įgyvendinimo sėkmingais ir nesėkmingais elementais. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie lygias galimybės, lygias sąlygas ir teisingumą ir kitą vertus apie taiką ir saugumą komunikate yra pabrėžiama, kad labai svarbu spręsti toliau šios klausimus po 2015 metų, atsižvelgiant į tai, kad pastebėta tam tikrų trūkumų įgyvendinant TVT iki šiol, kad buvo nesprendžiami kai kurie aktualūs klausimai, kas ir neleido pasiekti tiek pažangos, kiek mes tikėjomės. Teisingumas žmogaus teisės yra esminiai dalykai siekiant vystimosi, bet tai taip pat yra labai svarbios vertybės pačio savaime. Ta pati galima pasakyti apie taiką ir saugumą. Mes pamatėme, kad yra pasiekta labai mažai pažangos, o gal apskritai jokios pažangos šiuo požiūriu konfliktų zonose. Taigi labai svarbu, kad po 2015 metų būtų atsižvelgiama į šiuos elementus. Mes labai džiaugiamės, kad e, šiems klausimams mano minėtėms yra skiriama dėmesio šiame pranešime parengtame Europos parlamento ir manome, kad galbūt dar labiau šios aspektus būtų galima akcentuoti. Ponas Mičelai, žodis Jums. Uh, Ačiū, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų. Pono Kačmarek darbuotojai pasižymėjo visas išsakytas pastabas. Aš dabar norėčiau pats pateikti keletą pastabų dėl to, ką sakė Čelzas. Taip, turi būti koordinuojami veiksmai, taryba kartu su komisijos nariu Pibalks ir mes turėtume suformuoluoti bendrą požiūrį į laikotarpį po 2015 metų. Kalbant apie valstybių narių ir ES išlaidų efektyvumą, čia tikrai turėtume susitvarkyti ir tikiuosi, kad apie tai bus galvojama tuo naujų laikotarpiu, nes apie tai kalba ir ES, ir tarptautiniai partneriai. Mes tikrai turime pagalvoti, kodėl taip trūksta efektyvumo. Dėl po Martin klausimo dėl korupcijos. Taip, su ponu Kašmarek mes šyrit apie tai kalbėjome. Šyrit taip pat vyko klausimai dėl korupcijos ir pinigų plovimo ir politikų galbūt reikėtų įtraukti atitinkamas nuostatas dėl to ir į tarptautinius susitarimus. Ponas Donskis kalbėjo apie nefinansinės paramos klausimą, dalymasi žiniomis ir geriausia patirtimi. Taip, aš manau, kad valstybės narės, net ir valstybių narių vietos valdžios institucijos turi labai daug išteklių, kuriuos būtų galima pritaikyti besivystančiame pasaulyje. Ir manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti atliekant tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūrą. Taigi ačiū visiems už dalyvavimą. Tikiuosi, kad mes sugebėsime suderintai sureaguoti į tai, kas vėliau vyks New York'e. Ačiū. Euh, merci beaucoup. Dėkoju. Matau, kad e, salės gale keičiasi klausytojai, sulaukėme naujų svečių, kurie stebės mūsų darbą. Norėčiau jūs visus pasveikinti. Jūs esate iš pietų Švedijos, iš Malmės, jei neklystu. Sveiki atvykę į vystimosi komitetą ir Europos parlamentą.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 Pamiršau pasakyti, kad e, pakeitimus dėl pono Kačmarek e, pranešimo galite teikti iki kovo 25 dienos vidurdienio, o balsuosime balandžio 23 dieną. O dabar perkime prie Malio klausimo. Šiandien pas mus atvyko Louis Michelis, jis yra komiteto narys, kurį mes nelabai dažnai matome. Jis taip pat yra vienas iš AKR ES asamblėjos pirmininkų. Taip pat jis neseniai buvo į Malį vykusios delegacijos vienas iš pirmininkų. Ta delegacija siekia geriau suprasti padėti toje šalyje, o kaip žinote, toje šalyje vyksta karas. Malyje delegacija gilinosi į įvairius su vystimusi susijusius dalykus. Tai yra viešųjų paslaugų atkūrimų, pavyzdžiui, elektros tiekimo atnauhinimų Bamako. Taip pat buvo nagrinėjamos ir sveikatos priežiūros švietimo paslaugos. Taip pat buvo žiūrima, kaip buvo rengiamasi rinkimams. apskritai buvo kalbama, kaip įveikti krizę šalyje. ES 2011 metais patvirtino pranešimą, kuri, kuris, kuriame yra įtvirtintas požiūris, kurio bus laikomasi malio atžvilgių. Ten kalbam apie saugumą, taip pat kalbam apie būtinybę reaguoti į krizę regioniniu lygiu. Ta krizė yra labai sudėtinga ir manau, kad reikia aptarti ir saugumo bei vystimosi sąsąją, kad galėtume laikytis nuoseklaus požiūrio. Bet dabar daug negaiždama laiko suteiksiu žodį ponui Laimišeliui. Ačiū pirmininkė. Aš dažnai, nedažnai dalyvauju šiuose, šio komiteto posėdžiuose, todėl kad aš tiesiog, tiesiog pakeičiu kolegą, kuris yra tikrai geresnis visų šių klausimų specialistas. Kaip pirmininkai, jūs labai teisingai pasakėte, kad neseniai lankiausi Malyje, taip pat prisidėjau prie studijos, kurią atliko AKR ir ES asamblėje. Ponas Kesek, ponas Ribaly taip pat dalyvavo delegacijoje. Ir manau, kad dabar yra puikia proga papasakoti Jums, kokios informacijos susirinkome tos misijos metu. Prieš Prancūzijos intervenciją toje šalyje tai buvo pasiekta nemažai pažangos, tačiau ta pažanga neužmaskavo daugybės pavojų. Aš manau, kad mes galime pasveikinti Prancūzijos prezidentą, poną Olandą ir Prancūzijos vyriausybę. Manau, kad jie nusipelno tikrai didesnės paramos, nei sulaukia dabar. Jeigu Prancūzija nebūtų ėmusius iniciatyvos, Malija nebūtų buvę tų radikalių pokyčių, kuriuos dabar matome. Nemažai Europos šalių mobilizavo savo pajėgas, bet e, jos tai padarė tik todėl, kad prabilo jų sąžinė. Bet turiu pasakyti, kad jos nevykdo įsipareigojimų taip, kaip turėtų ir jų veiksmai netitinka lūkesčių. Daugelis Europos šalių nepadarė nieko daugiau, viskas liko tik gražų žodžiai, taigi nebuvo pateikta tokių sprendimų, kurių galėjo jos pateikti. Čia norėčiau taip pat akcentuoti svarbu Čado vaidmenį. To šalies vyriausybė ir karinės pajėgos labai aktyviai dirba. Viena iš išvadų, kurią mes padarėme, yra ta, kad ES valstybių narių indėlis yra nepakankamas, taigi mes raginame teikti daugiau išteklių, žmogiškųjų, finansinių ir logistikos išteklių. Lankantis toje šalyje neįmanoma nepastebėti, kad šalies šiaurėje vykstantis karas peržengė tos šalies sienas. Mes dažnai galvojame, kad karas vyksta tik Malėje, tačiau jis turi poveikio ir visam regionui, visam Afrikos žemynui, tai turi poveikio ir Europai bei visam pasauliui. Todėl, aptardami šį klausimą, mes negalime palikti Prancūzijos vienos. Tuo įsitikinau apsilankęs Malyje. Ir tai tikrai tapo akivaizdu, apsilankius toje šalyje. Kaip jau sakiau, Malio konfliktas nėra tik Malio konfliktas, tai yra etninis konfliktas, kurį pradėjo ne Malija, ne iš Malio kilusios grupuotės. Yra Maliui daroma įtaka iš išorės, Malis yra naudojamas kaip įrankis. Tos grupuotės siekia savo karinių interesų, džihado interesų ir ten vykstantis konfliktas yra pasaulinė grėsmė ir geras to pavyzdys yra išpoliai Alžyre. Taigi turime įvertinti tos situacijos sudėtingumą, grėsmė kyla nuolat, mes turime įvertinti kapitono Sanoglų um, gebėjimus Apie tai mes jau esame kalbėję, jis dabar yra paaukštintas ir yra karinio saugumo komiteto pirmininkas. Ir manau, kad jis yra didelį susirūpinimą keliantis asmuo. Jo turimi įgaliojimai ir jo matomumas, populiarumas labai sustiprino jo pozicijas. Jis šiuo metu važinėja po bat, įvairius e, karinius batalionus, jis praktiškai tapo karinių pajėgų spaudos atstovų. Taigi turime deramai įvertinti jo keliamą grėsmę. Jis elgesi kaip prezidentas ir yra labai svarbi karinė figūra. Ir aš asmeniškai manau, kad mes turime suprasti, kad jis gali atlikti labai pavojingą vaidmenį. Jis puikiai sugebėtų įvykdyti valstybės perversmą, jei tik panorėtų, kadangi jis turi labai daug įtakos karinėse pajėgose. Taigi jis yra stiprus ir mes turime tai pripažinti. Toliau kalbant apie kariuomenę, manau, kad tarptautiniai partneriai turėtų būti suinteresuoti labai smarkiai paspartinti Malio karinių pajėgų restruktūrizavimo procesą. Šiuo metu yra vykdoma mokymo misija, joje aktyviai dalyvauja ir ES ir manau, kad mes turėtume remti tą misiją kaip prioritetą. Ir trečias dalykas Suprantu, kad tai bus labai sudėtinga, tačiau reiktų siekti, kad Malio tarptautinės paramos misiją reikėtų pertvarkyti į taikos palaikymo misiją. Tačiau tai neturėtų būti vien taikos palaikymo, bet ir taikos kūrimo, atkūrimo misija. Tarp tokių misijų yra aiškus skirtumas, nors žinau, kad tas skirtumas tarp taikos atkūrimo ir taikos palaikymo misijos yra prastai suprantamas. Nors skirtumas yra tikrai didelis. Šiuo metu yra kalbama tik apie taikos palaikymą, niekas nekalba apie taikos atkūrimą, bet mes turėtume siekti, kad tos pajėgos būtų atsakingos ne tik už taikos palaikymą, kad jos faktiškai atkurtų taiką. Ir turi būti suteikta galimybė tai misijai panaudoti jėgą. Tai nebū, neturi būti tik gynybinė misija. Jai turi būti suteikti įgaliojimai pulti ir nuginkluoti e, priešininkus. Ir tai reikėtų aiškiai paminėti mandato septintajame straipsnėje. Nes turiu pasakyti, kad tas terminas taikos palaikymo misija, jo apibrieštis kelia sumaišti tarp Malio gyventojų. Vadindami tas paėgas taikos palaikytojais mes lik ir pa, pa, paliekame tas paėgas e, nuo šalyje ir gyventojai jas visai kitaip e, vertina. Taigi, kaip buvo pasakyta prieš keletą dienų, reikėtų siekti, kaip galima greičiau pradėti politinį procesą. Tas politinis procesas turi remtis trim ramščiais, dėl to vyksta intensyvios diskusijos. Mano nuomonė, turėtume labai greitai surenkti naujus rinkimus, kad pasikeistų politinė aplinka. Vyriausybės parengtas scenarius yra gana geras, E, siūloma pirmąjį rinkimų turą surenkti Liepos 7 dieną. Aš kalbėjausi su kolegomis, su, taip pat su asmenimis, kurie yra atsakingi už rinkimų organizavimą toje šalyje. Taip pat dar anksčiau pamiršau paminėti, kad buvome susitikę ir su ministru pirmininku, su parlamento pirmininku, su Malio užsienio reikalų ministru. Taip pat susitikome su į šiaurę nuo Malio esančių šalių parlamento atstovais, su religinių organizacijų atstovais, taip pat katalikų bažnyčios atstovais. Deja, Islamo tarybos, Islamo taryba neatsakė į mūsų kvietimą ir dėl to aš apgailestauju. Taigi mes susitikome praktiškai su visais, vyko atvira diskusija ir reikėjo svarstyti, ar Liepa parengtas terminas yra realus. Atrodo, kad taip, tačiau kyla dar tam tikrų problemų, kadangi e, ne visose šalies provincijose yra atkirtos, at, atkurtos visos paslaugos, ne visur veikia administracija, gyventojai yra palikę savo namus, taigi ne visur administracija veikia sklandžiai. Taip pat yra ir perkeltų asmenų tiek šalies viduje, tiek už šalies ribų ir yra paskaičiuota, kad tokių žmonių yra maždaug 700 tūkstančių. Taigi darbo dar labai daug, bet manau, kad vienintelė nuolaida, kurią galėtume padaryti dėl laiko, bet žinau, kad tarptautinės bendrijos nuomonė šiuo klausimu išsiskiria, Aš manau, kad mes galėtume atskirti rinkimus į parlamentą ir, rink, ir prezidento rinkimus. Kodėl? Toje šalyje pirmininkas yra, atsiprašau, prezidentas yra renkamas vienoje apygardoje, tai reiškia, kad šalies viduje perkelti asmenys gali balsuoti iš bet kur. Jeigu būtų taip surenkti prezidento rinkimai, būtų atkurtas valstybės institucijų patikimumas, legitimumas. Ir manau, kad tai atimtų galimybę iš e, tam tikrų asmenų e, renkti valstybės perversmą. O kalbant apie rinkimus į parlamentą, tai čia jau reikėtų atkurti bent minimales administracinės paslaugas. Jos dar nėra atkurtos, kaip matėme savo apsilankimo metu, pavyzdžiui, daug mokytojų dar negali grįžti į darbą. Taigi tokių paslaugų atkūrimas būtų labai svarbus žingsnis. Be to reikės pradėti ir dialogą taikinimo komitete yra daug jėgų, kurios bando rinkimų klausimą panaudoti savo tikslams. Jie teigia, kad pirmiausia taikinimo komitetas dar iki rinkimų turėtų pateikti savo ataskaitą, tačiau tai gali užtrukti penkerius ar šešerius metus. Kad galėtų vykti dialogas taikinimo komitete, jau nekalbant apie ataskaitos parengimą, prireiks dviejų metų. Taigi to komiteto etninio dialogo ir sutaikinimo komiteto nariai buvo paskirti kaip tik tuo metu, kai mes lankėmės toje šalyje. Yra paskirti 33 nariai. Mes prašėme, bet atrodo, kad to taip ir nebus. Mes prašėme, kad šis komitetas renktų decentralizuotą dialogą įvairiuose šalies regionuose, kad jame galėtų dalyvauti visi. Tačiau plėtojant šį dialogą, taip pat to dialogo dalyviai turėtų remti šalies teritorinį vientisumą ir sudėti ginklus. Negali tas dialogas vykti ginkluoto konflikto sąlygomis. Dabar pereisiu prie regioninės dimensijos. Apie ją buvo užsiminta, kalbant apie tūkstantmečio vystimo tikslus. Aš pritariu tai regioniniai dimensijai. Tačiau Mano nuomonė, viena iš mūsų Afrikoje daromų klaidų yra ta, kad mes teikiame dvišalę vystomąją pagalbą, o ne regioninę pagalbą. Ir manau, kad tai yra didelė klaida. Žinau, kad viskas priklauso nuo mūsų reglamentų, nuo mūsų taisyklių, bet mano nuomonė tai yra tiesiog kvaila. Būtų daug naudingiau savo išteklius panaudoti integruotam regioniniam vystimui, o ne dvišaliam vystimui. Bet e, nemanau, kad pavyktų čia primti sprendimą Malyje arba platesnėme Vakarų Afrikos regione. Čia reikėtų siekti plataus regionių sutarimo. Ir čia grįžtų prie savo minties, kad turime paremti savo bičiulius iš Prancūzijos kad Malija neliktų fundamentalistų grupuočių. Prancū, prancūzijos pajėgos to siekdamos padarys viską, tačiau gali atsitikti taip, kad tos grupuotės išplis už Malio ribų. Taigi, kai Malio problema bus išspręsta karinėmis priemonėmis, tos grupuotės persikels kitur ir tęs savo blogus darbus. Todėl čia ir reikalingas regioninis požiūris, kad būtų rastas tvarus sprendimas. Pirmininkė, galėčiau kalbėti dar ilgai, bet manau, kad jau pakankamai e, pasisakiau, galime pradėti diskusiją ir bus galima pamastyti apie visą tai. Berman. Pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Dabar žodis ponui Bermanui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau praplėsti tai, ką ponas Mičelis labai teisingai sakė. sakė. Tiesą sakant, man šiek tiek gaila, e, gėda prieš Prancūziją, nes ES ir valstybės narės daro viską, kad Prancūzija liktų viena. Yra siunčiami e, technikai padėti Malio e, kariuomeniai, šnekam apie daugiau nieko, o to negalima daryti. Taip, taip negalima. Paliekame Prancūziją vieną su visa baisa rizika. Ir kasgi tada atsitinka? ES tiesiog dinksta iš akiračio. Le Monde laikraštyje buvo kritikuojamas ES požiūris. Taigi manau, kad ES turi įsipareigojimą pasaulinę lygių, nes manau, kad būtent dabar salafistai ieško naujų jaunų žmonių Egipte, Tunise savo, savo kariuomeniai, bet taip pat ir, ir, ir, Tunis, ir, sprašau, ir Niderlanduose, ir Prancūzijoje, kad jie kovotų Sirijoje. Taigi reikia užkirsti kelią Alkaidos ir salafistų bendradarbiavimui Malyje ir Malio apylinkės, nes tai yra regioninė problema. Kaip užkirsime kelią šiai problemai, jeigu mes neparemėme vystimosi politikos tose šalyse per kaiminystės politiką mano šalyje yra kalbama apie tai, kad reikėtų sumažinti pagalbą plėtrai, pagalbą vystimuisi, man tai atrodo nepriimtina. Tai būtų izoliavimasis ir ilgalaikiu periodu tai turėtų labai baisių pasiekmių. Nesuprantu ES ir tų valstybių, kurios nori savo pačioms pakirsti, pakišti koją. Ačiū. Aš esu prancūzė, mano gal požiūris bus artimiausias prancūzijai, norėčiau padėkoti ponui Mičelui. Nemanau, kad mano šalis yra filan, šalis filantropė. Prancūzija ėmė dalyvauti Malio konflikte ne šiaip savo. Prancūzijai yra svarbu, kad ta teritorija būtų stabili ir visas regionas būtų stabilus. Kodėl? Todėl, kad tenais yra įvairių žaliavų, pavyzdžiui, urano šiame regione, o mes esame pilnai priklausomi nuo urano, nes mūsų energetika yra paremta brandolinė energetika. Taigi, nepamirškite, čia, čia dažnai kalbama, kad šita intervencija yra skirta tik tai islamistams nuraminti bet jeigu tenai nebūtų tos svarbios žaliavos, nežinau, ar Prancūzija būtų taip puolusi ginti to regiono, stabilizuoti to regiono, manau, tai yra labai svarbus faktorius. Taip pat norėčiau iškelti klausimą deputatams, kurie dalyvavo misijoje Malyje. Ką galite pasakyti apie karių, Malių kariuomenės elgėsi tuo Rex ir Apol atveju, ką mes galime padaryti. Taip pat girdėjau, kad jūs numatėte rinkimų kalendorių ir jau kalbama apie rinkimų techninius aspektus. Tiesą sakant, aš nesu malio padėties specialistė, iškart noriu pasakyti, bet nuo 90-ųjų metų tenai rinkimai vyko daugmaž reguliariai ir man atrodo, kad apie Malį netgi buvo Europoje kalbama kaip apie demokratijos modelį. Nepaisant to, bet atrodo, nepaisant to atrodo, kad ekonominis vystimasis nevyko, ten vis tiek žmonės gyvena labai skurdžiai. Ir būtent todėl tokioje situacijoje susibūrė ekstremistai ir įvykdė perversmą. Taigi, aš keliu klausimus ir tikrai pati neturiu atsakymų šios klausimus, Nežinau, ar užteks su, tik tai sukvies, sušaukti naujus rinkimus ir išrinkti naujus valdysenčiuosius. Nežinau, kas iš to išeis, nes galime sugrįžti į ankstesnę situaciją. Gal geriau pagalvokime ir apie tokį galimybę kaip um, Sėgiamosios asamblėjos subūrimas, kad būtų apžvelgta tai, e, kokia ekonominė politika, kokia kitų sričių politika buvo įgyvendinama, kad paskaičiuotų, kiek viešųjų e, lėšų reikėtų finansuoti svarbiausiose sritis. Taigi tokie yra mano klausimai. Tikriausiai vis tiek mes, mūsų sąžinė bus rami, aš dalyvavau ir kitose rinkimų stebėjimo misijose, bet bijau, kad jeigu neatsakysime šios svarbus klausimus, mes grįšime prie ankstesnės situacijos. Ačiū dabar žodis poniai De Kaiser. Ačiū pirmininkė, bet e, kokie yra tie tikrieji klausimai? Manau, kad svarbiausia išsiaiškinti pirmiausia, kurios klausimus reikia užduoti ir nagrinėti ir kokius sprendimų ieškoti. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, išklausiusi Luis Mišelio, tai kad sunku yra nekalbėti apie galimą rizikos išplitimą. Jūs kalbėjote apie tai, nuo ko viskas prasidėjo, apie tai, kad veikia regione įvairios teroristinės grupuotės, bet um, Svarbu kalbėti apie Libiją ir padėti Libijoje ir suvaldyti tą padėtį. Matome, kad kovotojai vyksta į Malį ir kitur. Matome, kad ginklai juda laisvai per sienas ir aš bendravau su žmonėmis, kurie bendrauja su sprendimus priimančiais asmenimis tame regione, kurie teigia, kad iš tikrųjų sunku kontroliuoti sienas. Ir Malis yra labai svarbus e, taškas labai sudėtingame ir pavojingame regione. Mes e, numatėme Sahelio strate strategiją, tuo galime pasidžiaugti. Ji buvo priimta 2011-aisiais ir užtruko, kol ji buvo pradėta įgyvendinti, bet neturime tuo pasitenkinti. Pažiūrėkime, kokia yra dabar padėtis regione. Prekyba narkotikais, kiti neigiami reiškiniai. Taigi turime kalbėti apie rizikos plitimą ir jeigu mums nepavyks suvaldyti padėties malyje, tai konfliktas išplis kitur. Manau, kad tai yra nauja, naujo pobūdžio karinis konfliktas, nauja jo atmaina ir mes turime spręsti, kokių veiksmų imtis. Turime stabilizuoti padėtį Malyje. Bet kol kas, aš manau, mes kalbame tik apie Lietkalnių viršūnę, Ir ko gero didžiausias pavojus yra tame, kad konfliktas gali išplisti į kitas šalis. Mūsų buvo prašoma visus metus pagalbos, kol pagaliau įsikišo Prancūzija Ir dar noriu pasakyti, nebejotinai kils problemų, kurias turėsime spręsti. Negalime prognozuoti padėties, turime galvoti apie artėjančius rinkimus ir kaip tie rinkimai klostysis jūsų nuomonė? Galbūt plačiau galėtumėte apie tai pakalbėti ir pakalbėti, kokie būtų labiausiai neraminantis dalykai susiję su rinkimais. Iš tikrųjų, kalbame apie naujo pobūdžio karą ir kol kas jo, mm, tos, to konflikto išspręsti mums nepavyksta. Mm, ačiū. Aš Galbūt neformuluočiau visko taip labai kategoriškai, ypač kalbant apie Prancūziją. Kaip ir sakėte, Malis iš tikrųjų prašė pagalbos. Tik galiausiai pasirodė, kad saugumo tarybos pozicija nebuvo palanki ir Afrikos sąjungos šalis nebuvo pasirengusios įsikišti, taigi Prancūzija turėjo imtis veiksmų. Aišku, galime čia kalbėti apie įvairių e, pusių interesus, visi vienai par kitaip yra egoistai. Ar egzistuoja altruistai apskritai? Ko gero, apie egoizmą ir altruizmą nereikėtų čia kalbėti. Kalbėkime apie tai, kad negalima buvo palikti tų žmonių tokioje padėtyje. Man galbūt daugiausia nerimo kelia tai, kad sunku rasti ilgalaikį e, stabilų sprendimą. Man gerai pažįstamas Kidalio regionas. E, čia Svarbu, kad tuaregai šiame regione prisimtų atsakomybę, nes jie yra, ko gero, esminis elementas, jie turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus. Ir noriu padėkoti e, Luis Mišeliui už jo išsame analizę ir jis, aišku, teisus, kalbėdamas apie tai, kad reikia rasti regioninį sprendimą, nes problemos yra realios ir e, jos kartosis. Ir svarbu iš tikrųjų galvoti apie visą regioną. Gerai, kad e, Afrikos uh, šalis semėsi įkvėpimo iš um, Europos modelio. Bet iš tikrųjų dabar visa viltis dedama į tas, į atskiras ES valstybės narės, kurios imasi veiksmų tada, kai visa ES tokių veiksmų nesima. Aš norėčiau dar užduoti klausimą Luis Mišeliui. Ar galima tikėtis ir kada gali atsitikti taip, kad to regiono karinės pajėgos prisims visą atsakomybę Nes galbūt čia kalbame apie tokias problemas, kurios gali būti sprendžiamos pačių Afrikos valstybių ES teikiant tam tikrą logistinę paramą. Galbūt tai galbūt, galėtų būti vienas sprendimo modelis ir toks būtų bendradarbiavimas ir solidarumo pavyzdys tarp ES ir šio regiono. Ačiū dabar suteiksiu uh, žodį išorės veiksmų tary, tarybai. Ponas Kristof e, Šaslysovas. Mission, e, je vais rappeler euh, en quelques mots. Ačiū pirmininkė Jums. E, leidus trumpai priminsiu tos sprendimus, kuriuo, kuriuos priemė Europos Sąjunga pastariosiomis savaitėmis. Ir aš taip pat norėčiau uh, sureaguoti į tam tikras pastabas, kurios buvo išsakytos, pavyzdžiui, apie regioninį e, požiūrį. Nuo tada, kai prasidėjo karinės operacijos sausio 10 ar 11 dieną ir ypač po to, kai buvo patvirtintas e, perinimo laikotarpio veiksmų planas, ES priėmė keletą sprendimų, kurie yra įgyvendinami Pirmiausia, kalbant apie vystimasi, valstybės narės nusprendė laipsniškai atnaujinti pagalbos teikimą ir netrukus bus patvirtintos pavirstinta 250 milijonų pagalba, kuri bus skirta Malio vyriausybei ir Malio vyriausybė panaudos šias lėšas siekdama atstatyti pagrindinės paslaugas teritorijose, kuriuose nebevyksta kariniai veiksmai. Mes taip pat patvirtinome kai kurias priemonės susijusias su stabilumu. Taip pat e, įskaitant pasirengimą rinkimams ir paramą vidaus kariniams pajėgoms palaikančioms taikos palaikymo pajėgoms. Kalbėjusiai šiandien jau minėjo ir mūsų paramą Afrikos misijai. buvo skirtos lėšos, pagalbos lėšos, kurios bus skirtos ekovas valstybių karinėms pajėgoms, pavyzdžiui, Čado karinėms pajėgoms. Ir iš tikrųjų turime konstatuoti, kad yra labai daug logistinių problemų e, susijusių su karinėmis e, pajėgomis. Apie 2000 kareivių iš Čado yra dabar Malija, jų vaidmuo yra labai svarbus ir netrukus e, šios pajėgos bus padidintos iki 9500 Bet šios pajėgos, aišku, yra nepakankamos ir labai svarbu, kad saugumo taryba priimtų atitinkamą sprendimą dėl jungtinių tautų pajėgų dalyvavimo regione. Trumpuoju laikotarpiu Ar kalbant apie trumpojo laikotarpio veiksmus, ES pasiuntė savo užsienio politikos ir saugumo misiją, kai kurios e, valstybės narės įsitraukė į šią misiją, kuri skirta pirmiausia Malio karinių pajėgų mokymams. Ir valstybės narės ir toliau turėtų remti šios veiksmus. Toliau kalbant apie politinius aspektus, buvo patvirtintas veiksmų planas ir valstybės narės ir komisija kviečiamos e, palaikyti politinį dialogą su Malio vyriausybė. Ir nors mes pripažįstame perinamąją ar laikinąją vyriausybę Malio, turime užtikrinti konstitucinį testinumą ir turime užtikrinti politinį dialogą. Dar keletas pastabų dėl operatyvinės veiklos. Mes gauname visą naujausią informaciją apie tai, kas vyksta išlaisvintose teritorijose Malyje. Ir tai yra tokia informacija, kuri iš tikrųjų kelia mums klausimų dėl to, ar gali būti sėkmingas e, mūsų siekiamas politinis dialogas Malyje. ES čia vyksta, e, vadovaujasi ir kotonių susitarimo aštuntuoju straipsniu. Mums taip pat svarbu, kad tarptautinė bendruomenė kuo greičiau nusiųstų stebėtojus į šalį. Afrikos sąjunga sutinka su šiuo mūsų požiūriu ir ketina siūsti savo stebėtojus. Kalbant apie rinkimus, jų grafikas yra parengtas ir aiškus ketinama rinkimus renkti Liepos mėnesį ir ES įsipareigojo teikti pagalbą rengiant šios rinkimus. Mes nusiūsime parengiamąją stebėtojų misiją. Užsienio reikalų taryboje paskutinėje buvo kalbama apie šį klausimą ir apie tai, kad reikia laikytis numatyto grafiko. Taigi rinkimai vyksiantis Liepos mėnesį yra labai svarbus elementas stabilizavimo procese. Ir dar, kalbant apie Junktinių tautų saugumo tarybą, jos generalinis sekretorius vyko į Mali praeitą savaitę ir netrukus teiks savo ataskaitą. Ir dar paskutinis aspektas, paskutinė pastaba dėl regioninio požiūrio. ES patvirtino savo Sahelio regiono strategiją ir tai yra pagrindinė priemonė, priemonė kalbant apie ES poziciją. Svarbu taip pat per e, stabilumo priemonę ir Europos vystimosi fondą sutelkti reikiamas lėšas. Ir balandžio mėnesio taryboje mes teiksime atitinkamą pasiūlymą Ankstesniuose tarybos posėdžiuose valstybės narės mums teigia, kad reikia spartinti šios strategijos įgyvendinimą. Ir artimiausioje ateityje mes ketiname mm, aktyvinti su šiuo įgyvendinimu susijusius veiksmus ir taip pat ketiname kalbėti apie kitas šalis - Burkina Faso, Čadą ir Senegalą. Ačiū. Dabar baigiamasis žodis. Vous savez, ça ne, je n'ai pas envie d'approfondir les, les motivations nenoriu per daug e, gilintis į tai, dėl kokių priežasčių Prancūzija visgi nusprendė kištis iš tą konfliktą. Nemanau, kad tai yra prasminga, nes kai kai ES valstybė ko nors imasi panašaus, iš karto yra įtariama, kad turi kažkokių ne, nešvarių motyvų. E, man atrodo, kad reikia pasitikėti ir pono Olando e, motivacija yra tinkama, gera motivacija ir tai neturėtų mums iš principo rūpėti. Turėtų rūpėti, ar Prancūzijos iniciatyva pakeis padėti Malyje. O poveikio niekas negali kvestionuoti. Iš tikrųjų, jeigu toje zonoje būtų e, dalyvautų visa Europos Sąjunga bendrai, iš tikrųjų galėtumėm daug greičiau išspręsti, išspręsti malio problemą ir kitas problemas, kurios čia buvo paminėtos. Taigi, Dėl motivacijos galiu pasakyti tiek. Tuarek. Žinau, kad šitas argumentas irgi yra labai dažnai naudojamas, aš tą suprantu. Visos mažumos paprastai labai jaudina nuoširdžius žmonės, o mes tikriausiai tokie ir esame. Šitą mažumą sudaro tik tai 2 procentus malyje, bet to yra įvairių problemų. Šitą mažumą Jų dauguma yra Kidoje, 85 procentai, o kitur jų yra labai mažai. O kitale, kur jų yra dauguma, yra istorinė kultūrinė problema. Ta, tas miestas, kuriame gyvena dauguma šitos mažumos, gyvena pagal feodalinę hierarchiją. Nenoriu nieko įžeisti, bet jie gyvena pagal klanų ir kastų sistemą. Kol kas Kidal, iš, iš Kidal miesto yra priekaištaujama Prancūzijai, nes prancūzai e, bandė surasti dialogą su pagrindiniu šito miesto priešu MNA tai yra suprantama, nes jų bazė, jų centras ir yra būtent šitame mieste. O ta šeima, kuri dabar yra valdžioje kidalėje, nori išlaikyti valdžią ir konfliktuoja su kita šeima, kuri nori juos nuversti nuo valdžios. Taigi, nenoriu daugiau kalbėti, nenoriu daugiau kelti klausimo dėl šitos mažumos diskriminavimo ar problemų su, problemų su jais. jei norite, norite, kad e, tas asmo grįžtų į valdžią Malyje, reikėtų e, vėliau e, rengti rinkimus. O kodėl kalbate apie steigiamąją asamblėją? Šitą asamblėją sudarytų uh, atstovai, kuriuos, kurie būtų paskirti, o ne išrinkti. Todėl manau, kuo greičiau reikėtų renkti rinkimus. Abejojau, ar, įman, ar, ar įmanoma surenkti rinkimus, bet susitikę su teritorinio administravimo ministru ir su vyriausios rinkimų komisijos atstovu, uh, man pasidarė ramiau po šio susitikimo, nes žinau, kad rinkėjų registras yra jau beveik baigtas, tai yra biometrinis registras, gana neblogai sudarytas. Klausimų kelia tik tai tai, kai balsuos tie, kurie yra pabėgę. Jeigu bus tik prezidento rinkimai, gal ir nebus problemų, bet jeigu bus rekamas ir parlamentas, tada tikrai kils problemų. Kitas dalykas. Buvo kalbama apie naująjį konfliktą. Daug kur nėra vietinės valdžios institucijų. E, jas reikia atkurti, tam reikės laiko. Taip pat buvo klausima, ar nereikės. Buvo klausima apie tai, kad anksčiau Malis buvo laikomas pavyzdžių Afrikoje. Man atrodo, kad mes taip į Malį nežiūrėjome. Aš tą šalį gerai pažįstu, gerai išmanau ir dabar bent jau yra sakoma, kad Malis yra tik tai e, fasadinė demokratija. Aš apie tai nekalbėjau, nes nenorėjau pradėti šios temos, bet manau, kad greitų metų reikia reikės e, pažiūrėti, kaip elgėsi tokios šalis kaip Alžyras ar Mauritanija, kurios šios krizės laiku elgėsi labai keistai. Mane nustebino jų elgesys. Šitos šalis elgėsi liktai būtų kaltos. Dabar jau situacija stabilizavosi. Mm ir jų elgesys liktai keičiasi, bet aš stebiu situaciją jau senai ir manau, kad reikėtų įsigilinti jų poziciją. Taigi, mano nuomonė, toks būtų prioritetas, bandau atsakyti jūsų klausimus, reikėtų, prioritetas mano būtų kuo greičiau surenkti rinkimus. Tai rinkimai galbūt nebus 100 procentų tobuli, gal net 90 procentų tobuli nebus, bet svarbiausia, kad galėtų dalyvauti pabėgėliai. Jeigu lauksime ilgiau, visos negatyvios jėgos turės daugiau laiko susitelkti. O taip mes Prancūzijos iniciatyvą paverstume niekais. Kalbėjote taip pat ir apie rizikos perkelimą, taip aš irgi pritariu, neseniai apie tai kalbėjome. Ir anksčiau dar asamblėjos veikimo metu niekas nemanė, kad gali vykti tokia krizė, bet jau tada buvo kalbama, kad e, prie, narkotikų priekeiviai, žmonių priekeiviai, fundamentalistai ir kitos grupuotės liktai bando telkti jėgas. Taip ir atsitiko. Todėl manau, kad e, jūsų teiginys yra teisingas. Nemanau, kad, manau, kad tik sukūrus bendrą strategiją visam regionui galima ko nors pasiekti. Tai esu jau sakęs ne kartą. Šarlis iškėlė klausimą, ar tai bus paskutinis mano atsakytas klausimas. Kada galima būtų tikėtis, kad Malio kariuomenė bus pakankamai um, pasiruošusi reaguoti? Uh, Manau, kad CDAO Tai yra svarbi organizacija ir jeigu klausite, atsakysiu, iš tikrųjų yra labai svarbu, labai svarbu ją įvertinti ir paremti. Tačiau šita. Tačiau jie liktai bando, jie norėtų imtis veiksmų, jeigu bus suteikta priemonių. Reikėtų steigti finansavimą, apmokyti, žodžiu, reikėtų nemažai laiko, kad būtų galima Malio kariuomenę restruktūrizuoti. Malio kariuomenė buvo labai stipri. Ir šita problema kilo tik todėl, kad mm, jiems buvo pradėta prikaišyti, kad nebuvo um, ta kariuomenė restruktūruota taip, kaip turėjo būti restruktūruota. Taigi, jeigu kalbame apie tuarekų mažumos problemas, negalima kalbėti apie federalizmą, reikėtų kalbėti apie decentralizavimą. Galima būtų decentralizuoti šalį Kibalio regione, galima būtų vykdyti vystimo projektą. Žemės ūkio klausimas šiame regione vystimosi vystimasis yra susijęs su keliais, infrastruktūra ir e, komunikacijomis. Ačiū pirmininkė. Atsakiau, kiek galėjau visus klausimus. Poniai Degre suteiksiu žodį. Ačiū, man atrodo, kad nebuvo suprasta, ką aš pasakiau. Nesakiau, kad prancūzijai neįsikišus nebūtų, situacija būtų buvus geresnė. Taip tikrai nesakiau. Uh, Maniau, manau, kad dabar padėtis būtų dar baisesnė, jeigu Prancūzija nebūtų įsikišusi. Tačiau sakiau, kad vien reikalaujant kuo greičiau renkti rinkimus, mes neišspręsime vystimo ir, ir skurdo problemos malyje, kuri privedė prie šitos situacijos jeigu nepanaikinsime priežasties, nepanaikinsime problemos. Neužtenka sušaukti rinkimus ir tada liktai tad po to viskas būtų pradėta iš naujo ant balto popieriaus lapo. Vien sušaukę rinkimus mes neišspręsime esminės problemos. kai klausimas yra akivaizdus, tai ir atsakymas yra akivaizdus. Savaime suprantama, gerbama ponė, kad e, vien tik tai sušaukus rinkimus ir išvaigius fundamentalistus esminių problemų neįspręsime, bet jeigu nėra politinio stabilumo, jeigu nėra saugumo toje šalyje, vystomoji pagalba yra beprasme. Aš jums pritariu, bet nuo kažko reikia pradėti? Atsakysiu absurdiškai. Ar galėtumėm įsivaizduoti, kaip atrodytų Malis ir visas tas regionas, jeigu prancūzai nebūtų įsikišę? Tik tiek pasakysiu ir manau, kad taip atsakau jūsų klausimą. Yra iš ankstinė sąlyga, tai yra stabilumas. Ir jeigu nesu, nesutramdysim fundamentalistų, neaišku, kaip toliau e, vystysi situacija, kai įsigaliojo šariato e, režimas, prasideda įvairiausi suvaržymai. Taigi, už tai ir sakau, kad reikia nuo kažko pradėti. Aš jums pritariu, mane užteko laiko pakalbėti apie infrastruktūrą, apie žemės ūkį, apie technologijas. Savame suprantama, kad tai yra labai svarbu, savame suprantama, kad reikia plano, kaip visą tai pasiekti, pirmininkė. Uh, Galėtumėm kalbėti ir kalbėti apie Malį. Jau ir taip e, leidau kalbėti ilgiau negu buvo numatyta šioms diskusijoms. Diskusijos buvo labai audringos. Ne visada tai būna mūsų komitete. Džiaugiuosi, kad tiek narių dalyvavo šiuose debatuose. Šį klausimą svarstyti baigiame. Ponas Bermanas dar paprašė žodžio dviem ar trim minutėm. Jis nori mums šitą pranešti. Pirmininkė, kalbėsiu ne dvi, tris minutės, o vos pusę minutės. Prieš uždarančios salės duris ir pradedant koordinatorių posėdį. Tiesiog noriu pasakyti, kad uh, vyksta diskusijos dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės DCI. Mes labai aiškiai suvokėme, ko siekiame, bet visą procesą lėtina taryba, išvaisto, ji gaišta laiką O mes turėtume ieškoti sprendimų, nes vystomoji pagalba turi būti tesiama ir po šių metų gruodžio 31 dienos. Komisija norėjo parengti darbinį dokumentą, tas dokumentas buvo parengtas, tiesa, gana pavėluotai ir tas, vis dėlto tas dokumentas tapo gerų dėrybų pagrindu. Taigi norėčiau paklausti, ko dar laukia taryba. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui, kuris rengia pranešimą šią labai svarbę temą dėl šios svarbios priemonės. Dabar periname prie darbo tvarkės 17 punkto. Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir mokesčių, vadinamaisiais mokesčių rojais turime tik penkias minutės, per kurias turime išnagrinėti šį svarbų klausimą. Aš pati savo suteiksiu žodį, nes aš pati esu pranešėja. Žinoma, kai kas iš jūsų žino, kad aš labai griežtai vertinu visus šios dalykus, taip jau yra kurį laiką. Ir kaip girdėjote šyrit, visos šios problemos nesušvelnėjo pastaraisiais metais, jos netgi paštrėjo. Matome, kad maždaug kad valstybės narės dėl mokestinio sukčiavimo praranda maždaug trilijoną eurų. Kalbame apie 200 tūkstančių eurų tenkančių kiekvienam žmogui, kiekvienam piliečiui. Taigi ir mums, ir besivystančiom šalims ši problema yra didelė kliūtis vystimuisi. Kyla daug problemų dėl neteisėto pinigų judėjimų. Šįryt klausėmės Raymond Bakerio iš organizacijos Global Financial, Financial Integrity. Jis sakė, kad vienam legaliam doleriui tenka maždaug 8 neteisėtai įgyti doleriai. Ir studijos rodo, kad ši problema nemažėja. Turime suprasti, ką visą tai reiškia. Besivystančios šalis turbūt dešimtimis kartų daugiau prisideda prie išsivysčiusių šalių ekonomikos. Tai yra daug mažiau nei tai yra daug daugiau nei mes prisidedame prie vystimus. Turiu pasakyti, kad šiuo metu Norvegija dar viena valstybė finansuoja studiją. Bus sukurta speciali auditorių darbo grupė, kuri turėtų padėti valstybėms narėms kovoti su mokesčių slepiančiais asmenimis Mes žinome, kad siekti, kad keitimasis informacija apie mokesčius nevyksta sklandžiai, mes seniai dėl tai kovojame. Ir manau, kad nėra jokio kito būdo, kaip tik automatinis, automatiniai duomenų mainai tarp įvairių valstybių, kad galėtume kovoti su šia problema. Taigi mums reikia daugia šalio privalomo susitarimo šio klausimu. Labai džiaugiuosi, kad komisija yra išsakiusi įsipareigojimą prisidėti prie automatinių informacijos mainų. EBPO taip pat čia prisideda, bet ji iš tikrųjų kelia daugiau problemų negu pasiūlo sprendimų. Dar vienas dalykas. Įmonės sudaro įvairius susitarimus, ieškodamos savo palankiausio režimo ir rengia milžiniškas mokesnio sukčiavimo schemas. Taigi turime pasigilinti į situaciją kiekvienoje valstybėje, kad užtikrintume didesnį skaidrumą. Šyrit girdėjome, kad kalbant apie neteisėtus pinigų srautus, daugia nacionalinės įmonės yra atsakingos už 65 procentus tų nelegalių srautų. Turi būti sukurti registrai įvairių fondų tikos fondų registrai, mes turime žinoti, turėti informaciją. Ir manau, kad reikėtų ES priimti tokius teisės aktus, tokias nuostatas, kokias priėmė JAV Don Frank teisės akte. Mes turime kovoti kovoti su įmonių sukčiavimu. Žinoma, rengiant pranešimą visada reikia paisyti žodžių limito. Turiu pasakyti, kad aš pati pateiksiu keletą pakeitimų dėl, dėl, dėl savo pranešimo. Jūs turbūt e, puikiai žinote, kokie apribojimai čia galioja. Ir dabar norėčiau pristatyti pačius svarbiausius savo nuomonės aspektus. Ta nuomonė yra skirta Ekon komitetui. Ir tas komitetas prireikus taiko 50 straipsnį. Nežinau, ar kas nors nori pasisakyti. Man atrodo, kad e, šią temą jau daug kalbėjome šyrit, todėl dabar norėčiau perduoti žodį Europos komisijai. Žinau, kad turime tris atstovus, taigi patys apsispręskite, kas pasisakys. Jeigu ne, tai tada paskirsiu kalbėtoje. Man atrodo, kad jūs man visiškai pritarėte ir tie teisės aktai, kurių mes tikimės sulaukti šį rudenį, numatys privalomus registrus, šalių ataskaitas ir informacijos mainus. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Mes e, džiaugiamės, kad vystimo komitetas domisi komisijos pasiūlymais dėl kovos su mokesčių sutartiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu manome, kad ši problema nepaiso sienų, neapsiriboja vien Europos Sąjunga ir mūsų e, pasiūlyme yra nemažai priemonių, kurios susijusios ne tik su valstybėmis narėmis, bet ir e, su veiksmais, kurių reikia tarptautinių lygių. Aš čia ypač kalbu apie rekomendacijas, kurias pateikėme prie veiksmų plano. Tos rekomendacijos skirtos kovai su agresyviu mokesčių planavimu ir e, su gera mokesčių valdyseną. Ir tos rekomendacijos ypač yra adresuojamos įvairioms pasaulio šalims, įskaitant ir mokesčių rojus. Mes taip pat suprantame, kad puoselėdami šios principus mes turime pasiūlyti pagalbą toms šalims, kurios nori laikytis tų standartų, bet kurioms galbūt kyla problemų dėl gebėjimų. Joms reikia gebėjimo kūrimo. Ir mes toms šalims ir siūlome savo pagalbą. Nes suprantame, kad norint įgyvendinti geros mokesčių valdysenos e, principus ir sistemas reikia, kad mokesčio administracijos sugebėtų greitai spręsti šios klausimus. Taip pat e, jūs turbūt nenustepsite išgirdę, kad mes pritarėme jūsų pasiūlymus dėl automatinių informacijos mainų. Mes jau esame sukaupę geros patirties keisdamės informaciją Europos kontekste pagal santopų direktyvą. Akivaizdu, kad mes norime tos mainus skatinti Europos lygių ir tarptautinių lygių ir jau matome tam tikrų padrasinančių e, signalų, ženklų, kad e, šios klausimus nagrinės ir kitos organizacijos, pavyzdžiui, BPO, taip pat e, vyksta diskusijos ir dėl E, JAV FATKA teisės akto. Tų diskusijų metu taip pat buvo keliamas automatinių informacijos mainų klausimas. Taigi matome, kad jau vyksta tarptautinės diskusijos dėl mainų standarto sukūrimo ir mes norėtume prie jų prisidėti. Norėtume, kad ES dalyvautų tuose diskusijose tarptautiniu lygiu. Taigi labai džiaugiamės jūsų išreikštą paramą. E, tai vertiname kaip pritarimą mūsų požiūriui, kurį norėtume dėkti tarptautiniu lygiu. Kolegos mokesčių generalinėme direktorate ir įmonių generalinėme direktorate taip pat džiaug. <laughs> džiaugiasi jūsų pasiūlymais dėl atskirų šalių ataskaitų. Pritarė būtinybei skatinti skaidrumą kalbant apie fondus ir kitas finansinės priemonės. Taigi tiek ačiū. Dėkoju, ponas Mitchell. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Diskusija šią temą vyko jau šyryt, bet apie tai diskutuojame ir Europos Sąjungoje. Aš dabar galvoju apie laikotarpį po tūkstantmečio vystimosi tikslų. E, kalbėjome apie pono Kačmarek e, pranešimą. Aš manau, kad šią temą mes turėtume nagrinėti rimčiau. Prisimenu, kad neseniai į mane kreipėsi vienas asmuo iš Londono Sičio, kaip jie konkomiteto narį ir sakė, kad neįmanoma uh, E, dėkti projektais grindžiamo principo įmonėse. Bet aš manau, kad mes turime reikalauti, kad e, būtų vadovaujamasi kitokia etika ir aš tikrai pritariu jūsų pranešimui. Ir pirmininkė dar turiu pasakyti, kad 16.30 Jehudi Manuhino salėje prasidėjo Patriko, Švento Patriko dienos šventimas ir jūs visi esate kviečiami. Ne, kalbėtojas pasitaiso, 18.30 prasidės šventimas. Gerai, prieš mums einant švęsti Šventojo Patriko dienos, norėčiau priminti, kad terminas teikti pasiūlymus, pakeitimus dėl mano pranešimo yra kovo 21 diena, 18 valanda, o balsuosime balandžio 23 dieną. Kitas mūsų posėdis vyks balandžio 22 dieną nuo 15 iki 18.30, toliau balandžio 23 dieną, antradienį nuo 9 iki 12.30 ir po pietų nuo 15 iki 18.30. Dabar baigiame komiteto posėdį, visiems linkiu gero vakaro, o dabar koordinatoriai tęs savo darbą, užtruksime maždaug valandą. Taigi linkiu visiems gero vakaro. Nous avons